Good morning, everybody. Labas rytas visiems. Pone pirmininkė, mėly bičiuliai, Europos parlamento draugai, Europos parlamento nariai, sveiki atvykę į Briuselį, Europos parlamentą, dėkoju už tai, kad atvykote šią labai svarbę progą į Briuselį, Man labai malonu ir visas Europos parlamentas labai džiaugiasi, kad šis susitikimas šiandien surinktas su jumis. Pirmiausia, norėčiau padėkoti forumui, Europos neįgaliųjų forumui, už šią puikią galimybę. Dėkoju Jums, ponė pirmininkė. Dabar kalbėsiu savo gimtają kalbą. Kaip žinia, galima kalbėti šiandieną visomis ES kalbomis oficialiosiomis. Taigi šiandienos, šiandienos renginys yra labai aktualus milijonams ES piliečių, kurie turi nuolatinę negalę ir yra galybė kitų žmonių, kurie gal turi laikiną negalę. Aš manau, kad visi jie stebės šį mūsų renginį šiandieną su dideliu susidomėjimu. Mes turime užtikrinti, kad teisių ir galimybių Europa taptų realybę mums visiems. Įtrauktis yra esminė vertybė Europoje, kuriant mūsų socialinį ekonomikos modelį, į kurį turi surasti kelią visi. Ir šiandieną kartu mes turime sustiprinti šį mūsų įsipareigojimą. Negalios problemos turi būti mūsų prioritetas gyvenant politinę socialinę darbo atvarkę. Europos parlamentas visuomet už tai kovojo. Mes numatę esame priemonės dėl to, kaip būtų galima visapusiškai įtraukti žmonės su negaliai į darbo rinką. Ar tai būtų Europos parlamento nariai, ar jų darbuotojai, e, parlamento darbuotojai. Na ir Šiandien į 23 oficialiasias ES kalbas bus verčiamas mūsų susitikimas, taip pat bus verčiama į ženklų kalbą ir visi mūsų dokumentai taip pat yra irgi parengti ir žmonėms su negale. Europos parlamentas turi prisitaikyti prie žmonių su negale poreikio, o ne priešingai. Tai yra juk laisvės klausimas. Visi, visi turi turėti galimybę dirbti, išreikšti save geriausių įmanomų būdų. Ir turime priemonių, kurios leidžia konkrečią paramą teikti žmonėms, kurie gyvena su negale ir jų artimiesiems. Visi turi turėti prieigą ir gauna prieigą prie Europos parlamento pastabų. Taigi, sanglaudai trauktis čia yra labai svarbu ir mes turime užtikrinti demokratišką piliečių dalyvavimą, nesvarbu, kurie bebūtų. Ne tik čia, Briuselėje, kitose sostinėse, bet kad ir pačiose tolimiausiose ES miesteliuose jie tokią prieigą turėtų. Negalia negali būti kliūtis tiem žmonėms, kurie nori dalyvauti demokratiniuose procesuose. Vis dar per daug piliečių neturi tokios galimybės. Ir šiandien didžiausias iššūkis ir yra nusiųsti laišką visiems valstybių vyriausybių vadovams su prašymu parūpinti, kad visi mūsų piliečiai ateinančios Europos parlamento rinkimuose turėtų visapusišką galimybę laisvai balsuoti, ypatingą dėmesį skiriant tiem žmonėms, kurie gyvena su negale. Mes savo ruoštų surenksime informacinę kampaniją, kuri bus visiems prieinama. Ir savo kadencijos pradžioje aš pasirašiau ketinimų protokolą tarp Europos parlamento biurų Madride ir Ispanijos organizacijos, kuri rūpinasi žmonėmis turinčiais e, regos negalę. Ir aš tikiuosi, kad tokia gera praktika bus išplėsta ir bus įtraukti ir kiti Europos parlamento biurai e, veikiantys kitose sostinėse tam, kad visi įvairių nacionalinių organizacijų atstovai dalyvaujantys šiandieną šioje šiame susitikime būtų paraginti pasinaudoti tokią galimybę. Mes turime užtikrinti visiems visapusišką dalyvavimą visuose švietimo ir darbo sektoriuose, prieiga prie viešų e, erdvių, prieiga prie kultūros, turizmo ir panašiai. Mes esame žengę žingsnių į priekį pastaraisiais metais, tačiau mes galime ir privalome nuveikti kur kas daugiau. Dabartinė Europos 2020 metų negalios neįgalumo strategija apžvelgia pažangą, kurios jau esame pasiekę ir kalbama joje ir apie tai, ką dar turime padaryti. Ir aišku, technologijos čia yra labai svarbu. Čia kalbam, kalbame ir apie internetą, mobilias programėlės, kurios naudojamos ligonėse, viešo valdymo institucijose, teismuose ir panašiai. Aš tik tai mąstau apie tai, kaip būtų galima pritaikyti. Pavyzdžiui, visokius signalus, kuriuos siunčia Galilėjo palidovinė sistema, tai yra europinė palidovų sistema, uh, Ir prieš keletą metų aš kaip komisijos narys buvau atsakingas pirmiausia už transportą, po to už pramonę. Ir mes pradėjome tokią programą, kuri leido žmonėms su judėjimo negale būti lydimiems, jeigu jiems to reikia, ir čia buvo pasitelta palydovų sistema, tokiems žmonėms buvo lengviau judėti miestuose tokiu būdu ir, ir matėme, kad ta sistema, ta programa veikia puikiai. Taigi yra įvairių programų, kurias galime pritaikyti žmonėms su regos negale, būtent galimybė turėti tokius akinius, kurie yra pri, primontuoti prie ausinių ir tokiu būdu vėlgi mes matome, kad žmonės su, su regos negale, aklieji gali kur kas geriau ir saugiau judėti ir ne visuomet privalo su savimi turėtis, turėti lydinti gyvūną ar asmenį, ar naudoti kitus, kitą vizualinę, vizualinius įrenginius. Taigi yra daug šio laikinių programų įvairių iniciatyvų ES, kurios gali duoti puikių rezultatų, taip pat yra siūlomos direktyvos. Ir dėl autorių teisių, būtent tam, kad būtų suteikta žmonėms negalė prieiga prie kultūros veikalų. Norime palengvinti žmonėms galimybę susipažinti su kultūros veikalais. Ir taip pat Europos neįgalumo kortelės idėja. Čia būtų galima uh, kur kas plačiau pripažinti žmonių su negale poreikius visose ES valstybėse narėse. Aš kaip komisijos narys atsakingas už transportą turėjau galimybę įkvėpti gyvybę reglamentui dėl keleivių teisių, kuris leidžia 150, 130 milijonų žmonių, kurie turi judėjimo negalių, keliauti kuo galima patogiau oro uostuose, buvo numatytos konkrečios taisyklės. Takai tam tikri specialūs skirti žmonėms su judėjimo negale, kad jiems būtų lengviau judėti. Ir tai man nėra vien tik tai solidarumo klausimas, man e, visų pirma tai yra laisvės klausimas. Laisvė tai yra esminis žodis, kadangi laisvė įkūnė Europos Sąjungą, apibūdina Europos Sąjungą, tai yra viena Europos Sąjungos bazinių vertybių. Tačiau Europoje vis dar yra per daug kliūčių. Europos investicijų planų pagalba galime gauti finansavimą ir iš Europos investicijų banko tam, kad būtų galima pagerinti situaciją, bet ir valstybės narės taip pat turi pasinaudoti visomis galimybėmis, visų lankstumu biudžete, kuris egzistuoja, kad būtų galima daugiau investuoti į biomedicinius tyrimus, kad būtų galima padidinti judumą, mobilumą ir taip pat Horizontas 2020 programa irgi tam skirta ir taip pat ji gali būti irgi labiau pritaikyta prie neįgaliųjų žmonių, taip pat medicininė įranga. Šioje srityje reikia daugiau dirbti ir pagerinti, sustiprinti mūsų lyderystę šioje srityje. Tos pastangos, kurių mes imamės mokslinių tyrimų, mokslo apskritai srityje, sukuria darbo vietas su žmonė, žmonėms su negale. Ir tie tyrimai yra labai svarbus ir dabar, pažiūrėjau, neįgalių žmonių skaičius, dirbančių neįgalių žmonių skaičius auga. Norėčiau dar paminėti ir lygių galimybių darbo rinkoje direktyvą, kad būtų galima užkisti kelią diskriminacijai darbo rinkoje, kad būtų užtikrinama lygybė visiems. Tačiau, aišku, tik 20 procentų maždaug, 20 procentų padaugėjo dirbančių neįgaliųjų skaičius. Ir parlamente e, praeitais metais mes akcentavome, kad valstybėse narėse yra labai nevienoda situacija, kalbant apie neįgalių žmonės ir jų galimybę dirbti. Nes egzistuoja skirtingos taisyklės valstybėse narėse ir tikrai e, dar esame toli nuo to harmonizavimo, jeigu norime užtikrinti tinkamą kovą su diskriminacija ES reikia labiau suderinti tas taisyklės ir valstybės narės privalo laikytis vienodo, vienodų galimybių direktyvos ir taip pat jungtinių tautų konvencijos nuostatų. Nes darbas leidžia užtikrinti gerai veikiančią ekonomiką. Taip pat mūsų viešo administravimo institucijos irgi turi uh, dirbti toje srityje tam, kad visi būtų įtraukti į darbo rinką. Taip pat turime numatyti tinkamą mokesčių fiskalinę sistemą, pavyzdžiui, dėl viešųjų pirkimų. Mes tikrai nuolatos pabrėžiame, kad privalome ginti jūsų teisės. Mes tikrai nenuleisime rankų ir norėčiau padėkoti neįgalumo intergrupiai, tai yra viena iš seniausiai steigtų intergrupių mūsų Europos parlamente, kuri daro viską, kad uh, E, pas, pasirūpintų negaliųjų teisėmis Europos parlamente ir nacionaliniu lygmeniu. Aš kolegai Marek Pliūrą norėčiau ypatingai dėkoti už jo ne, ne, nežmoniškai didžiulį darbą, kuris nuveikia e, žmonių su negale labui. Taigi aš tikrai norėčiau jam čia šiandien paploti ir padėkoti už visą puikų darbą, kurį jis atlieka čia. 2015 metais mes taip pat įsteigėme Europos parlamentarų tinklą ir Adam Koša, kuris sėdi šalia manęs, jisai būtent rūpinasi Junktinių tautų žmonių su negale konvencijos įgyvendinimu. Taigi dėkoju ir tau, Adamai, už visą tavo atliekamą darbą. Tinkle dirba 12 parlamento komitetų atstovai, jie užsima informacijos skleidimu ir taip pat rūpinasi konvencijos pritaikymo ir įgyvenimo reikalais. Aš norėčiau padėkoti Europos komisijos pastangoms teigiant agentūrą tiems žmonėms, kuriems ypatingai, ypatingai plėtoja specialių poreikių e, švietimo programas valstybės narėse. Taip pat yra ir tinklas, neįgaliųjų tinklas, kuris irgi teikia siūlymus e, ES valstybėms narėms. Taigi norėčiau visiems jums padėkoti, norėčiau padėkoti ir kolegiai Helga Stevens, kuri praeitais, kurios dėka praeit, buvo patvirtinta rezoliucija dėl Europos neįgalumo strategijos. Taigi Helga, dėkoju jums labai. Parlamento balsas yra iškus. Reikalinga dabar integruoti neįgalumo strategiją į visus teisės aktus, įstatymus valstybėse narėse ir Europos semestro procesą. Mes taip pat reikalavome, kad būtų palaikomas nuolatinis dialogas su visais tam, kad būtų apibriešta strategija po 20 metų. Pradedant jumis, jūsų pastangomis ir jūsų organizacijų indėliu. Europos Europoje joks sprendimas negali būti priimamas nepasitelkus jūsų indėlio, Ir būtent dėl to. Beje, Europos parlamento durys visuomet jums yra atviros, atviros jūsų bendradarbiavimu, jūsų dalyvavimu, ne tik šiandieną. Tai yra, matyt, didžiausias, pats reikšmingiausias e, renginys, kuris surengiamas čia Europos parlamente jums dalyvaujant. Tačiau bendrai mūsų durys jums visuomet yra atvirom, atviros kasdien. Mes visuomet pasirengę jūsų išklausyti, išklausyti jūsų pasiūlymų ir nuspręsti kartu, kokia turėtų būti mūsų ateitis, mūsų Europos piliečių ateitis. Dėkoju, kad šiandien atvykote pas mus į Briuselį. Dabar suteiksiu žodį Europos neįgaliųjų forumo vadovui. Janiai Vardakastanisui. Prašom. Gerbiamas pirmininkė Europos parlamento, gerbiami svečiai, e, kalbėtojai, dalyviai, kolegos iš visos Europos Sąjungos. Gerbiamas pirmininkė, mes atvykome iš pietinių, šiaurinių rytinių, vakarinių valstybių narių. Europos įvairovė atsispindi šioje salėje. Europos neįgaliųjų judėjimo vardu norėčiau padėkoti Jums, gerbiamas pirmininkė, dėkoju Jūsų kolegoms, Europos parlamento tarnyboms, už puikų bendradarbiavimą planuojant šį labai svarbų renginį. Gerbiamas pirmininkė, jūs teisingai pastebėjote. Europos parlamentas nuo pat pradžių labai tvirtai gynė asmenų su negale teisės. parlamento neįgalumo grupė iš tikrųjų yra seniausia ir labai aktyvi grupė dirbantį neįgalumo srityje ir norėčiau padėkoti visiems šios intergrupės nariams už jų ryštą ir paramą. Taip pat norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams, kurie rėmė mūsų delegacijas, kurie paragino, padėjo joms atvykti iš valstybių narių. tai yra ketvirtasis asmenų su negale Europos parlamentas. Pirmasis įvyko 93 metais. Mes tuomet pirmą kartą minėjome tarptautinę žmonių su negale dieną, gruodžio trečiąją dieną. Antras parlamentas 2003 metų pabaigoje įvyko. Ir Tai buvo metai ES skirti žmonėms su negale. Tų metų pabaigoje mes susitikome ir mes e, paraginome Europos komisiją ieškoti Europos parlamento pritarimo, kad prasidėtų naujas dešimtmetis, kad būtų uh, užtikrintas desnis visuomenių mobilumas visų veikėjų, visų tų, kurie gali uh, sutelkti visus reikia, kurie gali priimti sprendimus ir paskelbti antruosius e, asmenų su negale metus 2021 metais. Svarbu pasakyti, kad tie mano minėti įvykiai vyko tada, kai ES plėtėsi Trečias parlamentas susirinko 2012 metais, kai laikmetis buvo labai neramus. Ekonominės, finansinės ir socialinės krizės kai kuriuose šalyse pasireiškė. Ir pirmieji nukentėję, pirmosios aukos buvo žmonės su negale. Mūsų teisės labai susiaurėjo. Ir šis ketvirtasis parlamentas vyksta tuo met, kai ES sako, kad jau yra beatsigaunanti. Mums reikia naujo postumio, naujo pagreičio, kad galėtume grįžti prie pagrindinių ES vertybių. Europos socialinių teisių ramsti turime, turime konvenciją, turime priemonės Ir mums reikia labai tvirtos kolektyvinės valios visų institucijų. Tokios valios, kaip jūs, gerbimas pirmininkė, parodėte, jūs kalbėjote apie Europos parlamento valią. Tikiuosi, kad e, šiuose rūmuose trijų institucijų vadovai galės susitikti vėl, ponas Junkeris, Tuskas ir jūs Pirmasis sutikimas vyko 2011 metais kad būtų galima aptarti tarp institucinį susitarimą, kuris yra būtinas tam, kad būtų įgyvendinti mūsų poreikiai e, per ateinantį dešimtmetį. Aš apie tai pakalbėsiu vėliau. Šiandieną per šį svarbų susitikimą mes patvirtinsime du labai svarbius dokumentus – Pirmasis susijęs su prieinamumu rengiantis 2019 metų Europos parlamento rinkimams. Tai yra Europos neįgaliųjų forumo manifestas dėl dalyvavimo viešame politinėme gyvenime, dėl teisės dalyvauti rinkimuose ir būti išrinktam. Mes žinome, kad e, šimtai tūkstančių asmenų su negale negali balsuoti, neturi tos teisės. Mes su dideliu džiaugsmu išklausėme jūsų žodžių apie tai, ką jūs kaip parlamentas darote, kad užtikrintumėte prieinamumą rinkimų. Signalas iš čia turi būti labai stiprus ir parlamentas turi nuolat kalbėti su valstybėmis narėmis ir komisija, kad būtų užtikrinta, jog bus panaikintos kliūtis, kurios neleidžia žmonėms su negale e, būti pilnaverčiais piliečiais. Nes klausimas yra labai paprastas. Ar mes piliečiai, jeigu mes nebalsuojame, tai nesame piliečiai. Nesame ES piliečiai, o mes reikalaujame kad būtų um, mūsų teisės tvirtinos. Visi reikalauja e, to paties ir prašome tų, kurie priima sprendimus, užtikrinti mums teisės. Antras dokumentas, kurį patvirtinsime, yra labai svarbi rezoliucija. Tai yra dokumentas susijęs su ateinančio dešimtmečio Europos neįgalumo strategija. Mums reikia tvirtos, gyvybingos Europos neįgalumo strategijos strategijos dėl negalios, kad mes galėtume įgyveninti priemonės deramas. Konvencijos ratifikavimas vyko tuomet, kai krizė buvo pasiekusi savo pusiaukelę. Ir reikia pasakyti, kad nežiūrint to, viskas klostosi kol kas neblogai. Viena išimtis, pirmininkė. Jūsų institucijos nepaprašė tų šalių, kurioms taikoma speciali taupimo programa, apsaugoti geriau žmonės su negale. Jūs to nepaprašė, o tokia yra Europos institucijų prievalė. Jeigu tų šalių vyriausybės E, pasakytų, kad Europos, sako, kad Europos Sąjungos institucijos liepia jiems e, mažinti finansavimą, siaurinti teisės neįgaliesiems, e, tos institucijos turi atsistatydinti mes norime, kad būtų paskelbti antri metai skirti žmonėms su negale, mes norime tvirtos neįgalumo strategijos ir norime, kad būtų holistinis, platus požiūris į neįgaliųjų teisės įgyvendamas. Tai susijęs su ES vertybėmis. ES strategija dėl negalios turi būti visiškai integruota į daugiametę finansavimo programą ES. Europos e, neįgalumo forumas įkurtas prieš 20 metų. Šiandieną mes minime 20 metų veiksmų buvimo. 20 metų kalbėjimo apie žmonių su negale problemas, kalbėjimo su tais, kurie priima sprendimus. Mes e, norime, kad būtų laikomasi požiūrio nieko, jokių sprendimų dėl mūsų be mūsų, jūs sakėte tai pirmininkė, ir mes norime, kad tai būtų toliau, kai buvo per mūsų 20 metų istoriją. Aš norėčiau dar kartą padėkoti jums, kolegos, už tai, kad atvykote. Mūsų dialogas jums esant su Europos parlamentu šiandieną bus gerai struktūrizuotas. Taip pat uh, su kitomis institucijomis ir su pilietinė visuomenė mes galime palaikyti dialogą. Taip pat mes iš čia siūsime signalą, signalą, kad mes įgauname teisės, kad esame nediskriminuojami. Taip pat siūsime laisvės signalą, kaip sakė pirmininkas. Kalbėsime, kad mes reikalaujame savo teisių, be jokių sąlygų. Mes reikalaujame būti pilnaverčiais piliečiais savo šalyse ir Europos Sąjungoje. Ir ši žinia turės pasiekti visus, kurie priima sprendimus kaimuose, miestuose, sostinėse visų valstybių narių ir aišku čia Europos Sąjungoje. Aš linkiu mums visiems geros dienos Be mūsų jokių, jokių sprendimų dėl mūsų, be mūsų. Um, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen elnök úrnak és az európai fogyasztók. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir Europos e, neįgaliųjų forumo pirmininko už žanginį žodį. Noriu prisistatyti, esu Adamas Koša, esu Europos parlamento narys ir taip pat esu neįgalumo intergrupės vienas iš bendro pirmininkių. Labadiena visiems. Ar tie 2019, tai yra rinkimų į Europos parlamentą metai. Ir todėl manau, kad labai verta jau dabar pradėti kalbėti apie visuotinius rinkimus ir apie bendrąją padėtį. Kaip ir e, su žmonių su negale teisė balsuoti rinkimų metu. Kaip tik šį klausimą aptarsime šiandieną rytinėje sesijos dalyje. Be kita ko, kalbėsime ir apie tokius klausimus, kaip kad pavyzdžiui, ar yra parengti rinkiniai biuleteniai, kuriuos galėtų naudoti žmonės su klausos, regos negale, kurie būtų galbūt brailio raštu parengti ar kitaip prieinami. Ar žmonės su negale yra pilnai informuoti apie e, rinkimų procedūras, o kaip e, pašalinti kliūtis tiems žmonėms su negale, kurie norėtų kandidatuoti rinkimų metu. Taip pat reikia pagalvoti, ar reikia peržiūrėti taisyklės susijęs su um, uh, žmonių su negali teisiniu statusu. Ir beje, e, mūsų kalbėtojai turės penkių minučių pasisakymo laiką. Norėčiau priminti, kad laiko mažai, todėl paprašysiu uh, apsiriboti pasisakant. Turime valandą ekspertams ir mm, dabar iš tos valandos 10 minučių skirsime pasisakintiems iš salės. Nu ir po ekspertų e, kalbėtams iš salės bus skiriama po 2 minutės kiekvienam. Mes turime kalbėtojų sąrašą ir kartu su bendrapirmininkiais pirmininkausime šių diskusijų metu. Yra labai daug pagidaujančių pasisakyti, todėl norėčiau paraginti laikytis nustatyto kalbėjimo laiko, duosiu ženklą, jeigu peržingsite skirtą kalbėjimo laiką ir dabar pristatysiu kolegas Marek Pliūrą, o taip pat ponę Pigo. Jie yra iš Europos negaliųjų forumo. Jie taip pat norėtų pasisakyti, tačiau prieš suteikdama žodį jiems, išimties tvarka, norėčiau suteikti žodį mūsų pirmajam ekspertui, Georgijui Dasis. Jis yra Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas. Jis turi labai mažai laiko, nes 10.30 jam teks išvykti į vieną šio kolegų laidotuvės, todėl noriu suteikti žodį jam iš karto, nežinau, kuris yra salėje. Man ką tik nurodė, jog jam jau teko išvykti, kadangi šiek tiek vėluojame, dirbdami pagal darbotvarkę ir todėl jis negalėjo ilgiau laukti. Taigi, suteiksiu žodį mūsų antrajam ekspertui. Tačiau naudantis progą, manau, reikėtų sutikti žodį kolegai Marek Pliūra. Ir jis pasveikins jūs keletų žodžių. O po Marikio Plora pasisakys ponė Pigo. Taip pat tars keletas sveikinimus žodžių, o po to jau bus suteiktas žodis ekspertam. Pirmiausia, žodis ponui Pliūra. Dėkoju, brangus Adamai. ponės ir ponai. Pirmiausia, norėčiau labai šiltai su jumis pasisveikinti, norėčiau padėkoti, kad dėjote šias didelės pastangas tam, kad atvyktumėte į Europos parlamentą ir pasidalintumėte savo nuomonę bei patirtimi. Taip pat norėčiau padėkoti Europos neįgaliųjų forumui už tai, kad šiandien suringėte šį ypatingą renginį. Taip pat man didelė garbė Mm, susitikti su jumis šiandieną ir džiaugiuosi, kad kartu su kolegomis galiu pirmininkauti šiai sesijos daliai, kuri, mano manimo, yra itin svarbi. Aš pats turiu negalę. Mm, e, matau jūs visus salėje. Aš esu taip pat ir rinkėjas. Kandidavau ir anksčiau dirbau Lenkijos parlamente, dabar esu Europos parlamento narys. Ir daugybę metų dalyvavau įvarioje veikloje, kurios tikslas yra užtikrinti galimybę negaliems Lenkijoje dalyvauti rinkimuose. Lenkijoje pasiekime daug. Na ir dabar jau užtikrintos įvairios prielaidos, kurias leidžia uh, aktyviai dalyvauti demokratiniuose procesuose ir žmonėms su negale Lenkijoje. Visai neseniai Lenkijoje nuskambėjo pavojinga mintis atsisakyti tokių prielaidų, kurios leidžia, pavyzdžiui, balsuoti naudojant pagalbą, pavyzdžiui, naudojant padėjį, kuris naud... padėtų balsuoti brailio raštu arba elektro... balsuoti elektroniniu būdu. Ir ši mintis nuskambėjo tuo metu, kai kitose šalise kaip tik dėgiamos naujovės, sudaromas prielaidos tam, kad žmonės su negale galėtų pasinaudoti savo pilietinėmis teisėmis. Taigi aš tikiuosi, kad galėsime šiandieną kaip tik ir pasikeisti nuomonėmis ir gerąją praktiką susijusią su šiais klausimais. Vis dėlto manau, kad galima daug daugiau nuveikti. Mūsų balsas, mūsų dalyvavimas socialinėme gyvenime, pil, pilietinėse diskusijose reikalingas. Ir taip pat turime įsitraukti ir į politinių sprendimų prieimimą. Kaip tik šios dienos renginys skirtas tam, kad išsiaiškintume, kokios kliūtis egzistuoja ir kaip jas pašalinti, tam, kad negale neribotų mūsų teisės dalyvauti kaip piliečiams ES viešame gyvenime. Na, o dabar suteiksiu žodį um, poniai uh, Pigo iš. Ir ji, bet kita ko, priklauso Europos uh, neįgaliųjų forumo vykdomajam komitetui. Prašau. Thank you, Mr. Plura. Dėkoju, uh, ponė Pliūra. Taip, tai dėlė privilegija šiandieną dalyvauti šiame renginyje. Uh, visai neseniai buvo išrinkta į neįgalių forumo vykdomąjį komitetą ir labai seniai priklausau įtraukios Europos organizacijai, kuri vienyje žmonės su intelekto sutrikimai. Ši diena labai svarbi, kaip tai jau buvo paminėta, nes e, m, praėjo dešimt metų tai nuo tada, kai jungtinių tautų kontekste pasaulio lyderiai pasirašė žmonių su e, neįgalių teisų konvenciją, o taip pat 20 metų po to, kai buvo įsteigtas Europos neįgalių forumas. Tokiu būdu buvo sudarytas sąlygos mums dirbti iš vien ir suvienyti ES žmonių su negale balsą. Šiandien istorinė diena, be kita ko ir todėl, kadangi e, tai šansas užtikrinti, kad kitas dešimtmetis bus kitoks. Bet kita ko, ši diena istorinė dar ir dėl to, kad pasiekime posūkio tašką. E, iš visos Europos įvairiausių šalių atvyko 800 žmonių su negale ir jūs atstovaujate visam žmonių su negale Europoje spektrui. Ir mane pribloškė ir labai džiugina e, tai, kad iš tų 800 200 yra žmonės su intelekto negale. Tai iš tikrųjų milžiniškas pasiekimas, istorinis pasiekimas. So is... Kągi tai reiškia? Tai reiškia, jog žmonės su negale vis ryštingiau siekia galimybės pasinaudoti savo teisėmis Tai reiškia, kad žmonės su negale, netgi ir tie, kurie istoriniu požiūriu buvo labiausiai atskirti, vis daugiau žino apie savo teisės. Ir tai rodo, jog mūsų bendras darbas duoda rezultatų, pasiekime partnerius, atveriame galimybių, tai pasitvirtina. Nes žmonės čia atvyko per savo nacionalinės delegacijas, gal, jie čia atvyko su parlamento narių parama, o jie taip pat atvyko ir. Mm, E, ir per įvairias asociacijas, kurias atstovauja žmonėms su negale, kaip kad pavyzdžiui Traukia Europą. Tai reiškia, mums pavyko sudaryti partnerytės ir alijansus. Ir tai rodo, kad e, politika duoda rezultatų, tai rodo, kad užtikrinamas pilnas dalyvavimas ES politikos formavime. Aišku, tenka dar daug nuveikti, nes vis dar yra žmonių, kurie negali pasinaudoti savo teisėmis. N nes pačiu žiauriausiu požiūriu jiems neleidžiama pasinaudoti savo teisėmis, nes nuneigiama, kad e, jie yra įgalus teisinė prasme, e, jie, jiems skiriami globėjai ir jie neturi teisės veikti savarankiškai ir institucijos visuomenė nežiūri juos rimtai. Tai tikrai gėdinga, kad 2017 metais Europoje e, ši tikrovė išlieka. Taigi reikia pasirūpinti, kad būtų keičiami įstatymai ir tai būtų užtikrinta, kad žmonės galės pasinaudoti savo teisę primti sprendimus. Ir kol mūsų visuomenės visi nariai nėra laisvi, tol mes nesame laisvi. Ir mes kaip judėjimas susidurime su iššūkiu, kuris yra pats didžiausias. Taip pat e, buvo kalbama ir apie kitas kliūtis, kuris reikia pašalinti. Ir jeigu mums šiandieną pavyks pasiekti gerų rezultatų, tai bus skirtumų. Ir iki kito Europos negaliųjų uh, e, forumo parlamento galėsime pažvelgti atgal, pažiūrėti tą dešimtmetį, kurį apibūdino Janis ir kągi pamatysime. Tikėkime, kad pamatysime, jog 2019 metų rinkimuose visi galėjo dalyvauti ir žmonės su negale galėjo e, dalyvauti taip, kad jų dalyvavimo skaičiai atspindėtų jūsų susidomėjimą politiką ir taip pat ir žmonių su negale skaičius šiame parlamente tai taip pat turėtų atspindėti. Kogi dar tikimės po dešimtmečio? Tikimės, e, kad bus paskelbti Europos žmonių su negale metai. Taip pat tikimės, kad bus parengtos programos ir strategijos, kurios leis užtikrinti kiekvienoje valstybėje narėje ES įtraukti. Na ir tikimės, kad bus atliktas e, kitas tyrimas 22 metais dėl žmonių su legale galėjimų pasinaudoti savo pilietinėmis teisėmis ir tikimės, kad nebebus nei vieno piliečio ES, kurie nebus, neturės galimybės balsuoti. Taigi norime padėkoti parlamento nariams, kurie mus pakvietė į šią įkvepiančią ir labai svarbę vietą. Dirbsime kartu su komisarais, kurie vėliau prie mūsų prisijungs ir ieškosime būdų, kaip dirbti iš vien su ES institucijomis ir po to grįšime į ten, kur gyvename ir dirbame, į savo miestus, bendruomenės, kaimus ir reikalausime būti įtrauktais. Mes mokysime žmonės tam, kad jie galėtų pilnai pasinaudoti savo kaip ES piliečių teisėmis. Vakar susitikome su Inclusive Europe, introkios Europos e, savarankiškai dirbančiais advokatais. Ir jų balsas nuskambėjo labai aiškiai ir ištingai. Ir šis judėjimas vienyje, jis leidžia paskelbti labai aišku ryštingą signalą dėl to, kad reikia užtikrinti pilnas žmonių su negale teisės. Köszönöm Pigot asszonynak a megnyitó köszön. Ačiū, poniai Pigot, už įžanginį pasisakymą. Nu, dabar žodį suteiksiu pirmajam mūsų ekspertui, Harry Roche. norėčiau paprašyti jūsų nekalbėti ilgiau nei penkias minutės. Good morning. Mem Labas rytas. Europos parlamento nariai, Europos komisijos nariai, gerbiami pareigūnai. Labas rytas dar kartą, Europos parlamento nariai, Europos komisijos nariai, pareigūnai, gerbiami atstovai, neįgalių organizacijų nariai. Man labai malonu šiandieną kreiptis į Jūs Europos parlamente. Aš esu Harry Roach, esu įtraukios Europos valdybos narys, tai yra asociacija, žmonių asociacija, žmonių su negalė asociacija ir jų artimųjų artimuosius vieninti asociaciją. Aš taip pat dirbu pilnu etu, etatu kaip MainCap e, atstovas Junktinėje karalystėje ir šiandien aš kalbėsiu apie keturis dalykus. Pirmiausia, tai, kas stabdo žmonės su protinė intelektinė negalė balsuoti ir įsitraukti į politinių partijų veiklą. Antras dalykas ką Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencija, konvencija sako apie mūsų šalis ir ES, ką būtų galima padaryti. Trečias, trečias dalykas. Mano patirtis rodo, kad mes galime įsitraukti į savo šalių politiką ir į europinę politiką. Ketvirtas dalykas. Kaip mes visi čia šiandieną galime nuveikti svarbių dalykų, ar būtumėme iš Europos komisijos, Europos parlamento ar neįgaliųjų ar organizacijų. Kas stabdo žmonės e, nuo balsavimo? Dešimtyje ES valstybių narių teisinių galimybių įstatymai neleidžia žmonėms su protinė negalė balsuoti. Kai kuriuose šalyse žmonės gyvenantys atitinkamuose priežiūros institucijose irgi negali balsuoti. Kai kuriuose šalyse mes neturime teisės burtis, prisijungti prie organizacijų arba eiti pareigas. Aš norėčiau Jums pateikti pavyzdį. Moteris Ispanijoje buvo pareikalauta, kad ji atliktų atitinkamą testą, egzaminą ir rodytų, kad gali balsuoti. Norėčiau paklausti, kas nutiktų, jeigu visiems reiktų tokį testą išlaikyti, kiek rinkėjų jį išlaikytų sėkmingai. Ir džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad politinės partijos Ispanijos parlamente dabar pažadėjo pakeisti tokią tvarką. Netgi jeigu įstatymas netima žmogus teisės balsuoti, prieinamumas tampa svarbia problema balsavimo apygardos ir tai, kaip balsuoti yra įmanoma. Žmonėms ta sistema sudėtinga, jas sudėtinga naudotis arba ją suprasti, informacija apie tai, kaip užsiregistruoti rinkimams, už ką balsuoti, vėlgi tai yra labai sudėtinga. Ir nėra įmanoma gauti informacijos, kuri būtų lengvai suprantama, kurią lengva būtų skaityti rinkiminėse apygardose pareigūnai nesuteikė teisės rinkėjams su negale priimti sprendimą ir dažnai protinę negalę turintys asmenys nėra kviečiami į politinius susibūrimus. Su jais nėra konsultuojamasi tais klausimais, kurie jiems yra reikšmingi, reikšmingi jiems ir jų bendruomenėms. Taip pat yra daug prietarų dėl protinės negalės, dėl to tokiems žmonėms labai sudėtinga dalyvauti gauti patirties ir įrodyti, kad jie turi sugebėjimų ir įgūdžių. Tas pasakytina ir apie jų artimuosius, šeimos narius. Žmonės gyvenantys atitinkamuose rūpybos institucijose, jie negali užsiregistruoti ir balsuoti, netgi patekti į rinkiminę apygardą yra sudėtinga. Kas sakoma konvencijoje? Konvencijos komitetas bando e, vertina, kaip laikomasi konvencijos nuostatų ES ir komitetas išreiškė didžiulį susirūpinimą, kad ES žmonės su negale, ypatingai tie, kurie neturi teisinių įgaliojimų arba gyvena institucijose, neturi teisės balsuoti ir rinkimai nėra visapusiškai prieinami. Konvencijos komitetas kreipėsi Europos sąjungą, kad būtų imamasi priemonių, rūpinantis, kad visi žmonės su negale, taip pat kuriems yra priskirta globa, gautų teisę balsuoti ir dalyvauti rinkimuose, įskaitant ir būtinybę teikti prieinamą informaciją ir prieinamumą. Ką būtų galima padaryti, didinant prieinamumą? MainCap organizacija Harry. Aš labai atsiprašau, kadangi mes vėluojame, paprašysime tave sutrumpinti savo pasisakymą. Gerai, ačiū, Morin. Tai yra galimybė žmonėms su protinė negalė, jų artimiesiems papasakoti savo istorijas, iššūkius, su kuriais jie susiduria. Mes suprantame, kad daug politikų gal net ir nežino, su kokiais iššūkiais susiduria žmonės su protinė negalė. Aš taip pat norėčiau pateikti pavyzdžius, kuomet buvo išrinkti politikai su e, protinė negale. Sara Pikalt buvo išrinkta į vietos tarybą ir dirba ten jau pastaruosius šešerius metus. Ji labai didžiuojasi tuo, kad gali pasirūpinti neįgaliųjų poreikiai savo vietos bendruomenėse, kad atkreipiama tarybos, atkreipas tarybos dėmesys į tokių žmonių poreikius. 13 metais Angela Bachelor tapo uh, irgi miesto tarybos narė, turėdama Dauno sindromą. Ir ji taip pat įsitraukė į politiką tuo met, kai dalyvavo 11 metų gegužės mėnesio e, rinkiminėje kampanijoje. 2015 metais Kevin Gardin tapo Selbio meru Šiaurės Jorkšyre, taip pat 13 metais jis gavo MBA apdovanojimą kuomet buvo švenčiamas e, karalienės gimtadienis. Tai trys, tie trys žmonės yra puikus pavyzdys žmonių, kurie turėdami protinę negalę sulaužo kliūtis, yra išrenkami, yra įtraukiami į sprendimų prieimimo procesą. Ačiū, Hari. You, thank you, Harry. I'm... Ačiū, Harry. Aš atsiprašau, kad e, paprašiau sutrumpinti tavo pasisakymą. Žinau, kad buvo tau pasakyta 10 minučių. E, ponas Pliūra, dabar suteiksiu žodį Europos parlamento vicepirmininkui Dimitrijos Papadimulis. Dimitrijos yra aukšto lygio grupės vadovas. Ta grupė užsima lyčių lygybės klausimais ir jis asmeniškai imasi veiksmų, kad parlamentas taptų atvira vieta visiems. E, Dimitrijos dar norėčiau atsiprašyti visų dėl to, kad tekstas ne labai gerai atsispindi ekrane, jūs negalite turbūt visiškai suprasti to, kas sakoma iš teksto. Labai atsiprašau dėl techninių problemų. Ponas Pabadimulis. Gerbiamas pirmininkė Vadakastanis, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, administracijos darbuotojai, brangų svečiai. Man labai malonu būti šiandieną čia ir dalyvauti ketvirtame Europos žmogaus, žmonių su negale parlamente. Vienas iš šešių žmonių ES turi kokią nors negalę, kuri gali būti švelni ar stipri. Tai yra apie 80 milijonų žmonių. Trečia, gruodžio minėjome Tarptautinę žmonių su negale dieną. Ši diena skirta tam, kad mes geriau suprastume žmonės su negale ir sutelktume paramą, užtikrindami jų orumą, teisės ir gerovę. Europos parlamentas paminėjo šiais metais šią tarptautinę dieną surenkdamas informacinę sesiją darbuotojams, kurie rūpinasi šeimos nariais turinčiais negalę ar e, seniais sergančiais. Europos parlamentas ir pirmiausia aukšto lygio grupė, dėl, kuri užsima lygybės ir įvairovės klausimais, yra, aš jai vadovauju, ji siekia užtikrinti, kad žmonės su negale nepatirtų jokios diskriminacijos ir kad mūsų pastatai būtų prieinami visiems. Dar 16 metais biuras parlamento patvirtino principus dėl lygybės ir įvairovės skatinimo sekretorijate. Vienas iš mūsų prioritetų yra užimtumas integracija neįgaliųjų. Parlamento biuras taip pat patvirtino antrą daugiametį veiksmų planą dėl lyčių lygybės ir įvairovės e, laikotarpiui nuo 2014 iki 2019 metų. Šis veiksmų planas yra pagrindinė priemonė, kuri leis, kuri leis mums pasiekti pažangos įtvirtinant lygybę ir įvairovę Europos parlamente. Dėl asmenų su negale yra numatytos keturios pagrindinės e, kryptys tikslai užtikrinti e, pozityvius veiksmus, e, siekti įdarbinti daugiau žmonių su negale, užtikrinti geresnės e, galimybės patekti į pastatus žmonių su negale, taip pat pastatų darbo vietų informacijos prieinamumą padidinti. Taip pat norėčiau akcentuoti, kad Europos parlamentas kol kas yra vienintelė ES institucija, kuri uh, E, pozityviai e, sprendžia kontraktinių darbuotojų e, padėtį su negale. 11 žmonių pagal specialią sistemą buvo priimti, pagal specialią programą buvo priimta paskutiniu metu. Taip pat prioritetas yra mums e, orumas darbo vietoje, profesinio asmenio gyvenimo derinimas ir e, pagarba asmeniui e, įgyvendinant politiką, kuri netoleruoja persekiojimo, priekabiavimo. Ir taip pat mes manome, kad visur galima užtikrinti vienodas galimybės visiems ir aš norėčiau, kad mes ir toliau skatintume darbuotojų su negale dalyvavimą kaip galima didesnį. Ponas Pliūra, dėkoju mm, pirmininko pavaduotojui. Matome, kad daug kas padaryta ir aš esu tikras, kad Europos parlamentas iki šiol buvo ir toliau bus geras pavyzdys. Dabar suteiksiu žodį Kšištovui Pateriui, kuris yra Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys. Jis e, parengė ataskaitą apie neįgaliųjų teisų įtvirtinimą realiame gyvenime e, per Europos parlamento rinkimus konkrečiai. Kšištofai, žodis jums. Ponios ir uh, ponai, turiu per pusę susirumpinti savo pasisakymą, tikiuosi, kad man pavyks tą padaryti. Visiems čia esantiems aišku, kad uh, žmonėms su negale teisė balsuoti ES yra labiau teorinė, ne reali teisė. Ir aš rengiau ataskaitą ekonomikos ir socialinėme komitete apie e, žmonių negalę teisę balsuoti Europos parlamento rinkimuose. Prieš keletą mėnesių pateikta labai išsami analizė apie realią padėtį. Jeigu kas nors iš jūsų norėtų padėti mums, renkant duomenis iš savo šalies, tai užpildykite geltoną ar žalę korteles, kurios yra už salės ir įmeskite į dėžutę specialią. Mes daugiausia dėmesio skiriame Europos parlamento rinkimams, bet e, Mes manome, kad iniciatyvos įgyvendinos ES lygmenių padės paskui geriau dalyvauti nacionalinėse ir vietos rinkimuose. Kai bus paskelbta mano ataskaita, politikai gaus būtinos informacijos, kad galėtų priimti veiksmingas priemonės. Nebus daugiau galimybių ieškoti išsisukinėjimo, teisintis kažkaip, nes visos valstybės narės turi priimti sprendimą dėl Europos parlamento rinkimų, bet nieko neatsit, neįvyks, kol Europos parlamentas nepateiks formalaus pasiūlymo. Dabar Europos parlamento nariai kreipiuosi jūs, jūs turite žengti pirmą žingsnį. Nebereikia laukti gal, kol bus parengtas galutinis ataskaitos variantas. Aš noriu pasakyti dabar, kad nei vienoje valstybėje nėra užtikrintos visiškai negaliųjų teisės balsuoti. Visos valstybės narės turi pasistengti pagerinti padėtį valstybių narių teisinės sistemos automatiškai, kaip buvo pasakyta, neleidžia tam tikroms grupėms dalyvauti politinėse procesuose ir daug asmenų neturi teisės balsuoti e, dėl to, kad jiems taikomos įvairios apsaugos priemonės. Taip yra 11 valstybių narių. Kitose septyniose valstybėse narėse e, teismas e, turi teisę neleisti balsuoti įvertinus kiekvieną asmenį atskirai, o dešimtyje valstybių narių e, jokiomis aplinkybėmis e, asmeniui negalima užkirsti kelio balsuoti dėl jo negalios. Not teisinė prasme kartais nėra apribojimų balsuoti, bet yra kitų daugybė kliūčių ES, neleidžia, kurie neleidžia milijonams piliečių balsuoti. Aš norėčiau keletą paminėti. Daugelie valstybių narių niekas negalvoja apie formą, kaip, pavyzdžiui, informacija apie rinkimus yra skleidžiama tarp žmonių su negale. Milijonai uh, ES piliečių balsuoti nelabai gali e, balsavimo apylinkėse, jie atvykti negali. Pavyzdžiui, žmonės e, turintis judumo e, problemų. Ir taip pat problemos ir balsavietėse, balsavimo vietose atsiranda. Ir ne, yra tam tikros teisinės nuostatos, kurios neleidžia žmonėms atsivesti padėjėjų asmeninių. Uh, ar prašyti, kad jiems padėtų ten dirbantis pareigūnai, tai tarsi prieštarauja slaptumui balsavimo. Ir, e, ir taip pat negalvojame apie piliečius, kurie negali išvykti iš namų. Daugelio valstybių narių tokie žmonės neturi galimybės balsuoti. Taip pat yra daug problemų dėl biuletenių ir aš apie tai kalbu savo ataskaitoje. Aš suprantu, kad iškart niekas nepasikeis. Praeis tam tikras laikotarpis, kol bus visiškai tvirtintos teisės balsuoti žmonėms su negale. Tačiau dabar galima sakyti, kad nuostatos, kurios neleidžia žmonėms balsuoti dėl, savo, dėl jų negalios ar E, psichinės veikatos problemų turėtų būti panaikintos. Reikia e, žmonėms užtikrinti realias teisės balsuoti tiems, kurie negali atvykti į balsavimo apylinkės. Ir visi e, žmonės turi turėti galimybę slaptai balsuoti visuomet. Ir tai yra susijęs su daugelio milijonų piliečių teisėmis ir mes turime tą padaryti iki 2009 metų rinkimų į Europos parlamentą. Labai ačiū Jums uždėmesi. Dziękuję bardzo Krzysztofie. Dėkoju Krzyštofai. Jūsų rengiamas pranešimas yra nepaprastai svarbus, jame bus daug specifinės informacijos apie tai, kokių veiksmų reikia imtis Ir dabar e, paprašysiu ponios Pigot perimti pirmininkamą šiam renginiui. Dėkoju. Dabar man labai džiugu suteikti žodį kitam kalbėtojui Pat Clark. Jis yra Europos negalių formo vicepirmininkas ir prašau, Petai, žodis jums. Labadiena visiems, dėkoju už kvietimą. E, štai labai svarbi uh, tema ir per turimą laiką tikėsiu, tikiuosi pasakysiu svarbiausius dalykus. Noriu šiandieną pristatyti Europos negaliųjų forumo manifestą dėl 19 metų rinkimų į Europos parlamentą. Ir beje, kartu švenčiame mūsų forumo 20-asias metinis ir e, tikrai džiugu kad e, Europos negaliųjų judėjimo atstovai šiandien yra pakviesti į Europos parlamentą ir e, galvojant apie 2019 metų rinkiminė kampanija, kaip tik ir parengėme šį manifestą, jame raginame užtikrinti, kad rinkimai Europos parlamentą būtų prieinami ir pilnai traukus. Ir raginame Europos lyderius užtikrinti, kad žmonės negalė galėtų pasinaudoti savo teisę kandiduoti ir balsuoti rinkimuose. Reikia atitinkamų veiksmų. Taip pat norime užtikrinti, kad žmonės su negale galėtų pasinaudoti savo teisę dalyvauti rinkimuose kaip kandidatai ar balsuoti. Sutinkamai su 29 reglamentuoju Junktinių tautų negalių teisų konvencijos straipsnių. Tai reiškia, reikia, kad būtų teisės aktai užtikrinantis, kad būtų laikomasi konvencijos 12 straipsnio. Taip pat reikia pasirūpinti, kad žmonės galėtų pilnai dalyvauti rinkimuose, suprastų balsamo procedūras ir galėtų kandiduoti. Taip pat turi būti užtikrinta materialinė pusė, taip pat partijų programos tinklapiai būtų prieinami. Taip pat e, reikia surinkti duomenis apie žmonių su negale dalyvavimą politiniuose procesuose. Kol kas tai yra pilnai visiškai nevertinti. Bet to manifeste raginame parengti visapusišką Europos strategiją dėl negalius. Ir noriu pasidžiaugti pono Taljanė anksčiau dėstytų įsipareigojimų. Ir reikia, kad Europos lyderiai patvirtintų šią strategiją 2030 metų laikotarpiui ir ji užtikrintų tai, kas numatyta Junktinių tautų konvencija. Tai reiškia, kad reikia atitinkamo biudžeto ir tai reiškia, kad jau būsima strategija po 20 metų ši strategija taip pat būtų įtraukta. Ir tai reiškia, kad e, jungtinių tautų žmonių su negale teisų komitetas taip pat turėtų Mm, prisidėti, lygiai taip pat kaip ir visos ES institucijos ir agentūros. Ši strategija turėtų būti postumis naujajai e, žmonių su negale darbo 20-30 metų laikotarpiai. 21 metai turėtų būti paskelbti žmonių su negale metais ir tai reikš, kad e, Tai bus pažymėtosios ir konvencijos dešimtosios metinės. Norime, kad būtų pašalintas diskriminavimas. Mes norime, kad sanglodos politikoje, kitoje daugiametėje finansavimo programoje būtų numatytas tinkamas finansavimas e, šią strategiją įgyventi. Taip pat būtų skiriamas finansavimas ir iš Europos struktūrinių fondų. Ir tai bus užtikrinta, kad žmonės su negale ir jų organizacijos galėtų galės pasinaudoti europiniu finansavimu. Taip pat labai svarbus yra socialinių teisų ramstis, kuris leis pagerinti žmonių su negėlė gyvenimo sąlygas ir įtraukti. Ir svarbu, kad šis ramstis būtų pilnai įgyvendintas. Ir įgyvendinčiai ramsti žmonių su negėlė, e, žmonių su negėlė organizacijos turi būti pilnai įtrauktos. Lygiai taip pat įtrauktos įgyvendinti tolimesnis in, kitas iniciatyvas. Na ir taip pat reikia pasirūpinti, kad žmonės negalė galėtų turėti ores gyvenimo sąlygas. Taip pat į visas e, politinės programas ir teisės aktus reikia įtraukti nuostatas, kurias didintų ir žmonių su negale užimtumą. Norime užtikrinti, kad visi žmonės su negale galėtų pasinaudoti savo teisę į traukų švietimą, pasinaudojant asmeninę pagalbą. Na ir labai svarbu, kad žmonės negalė būti atstovami ir institucijos lyderis. Jeigu norime traukios Europos, raginame, kad Europos lyderiai patvirtintų ir gyventintų Europos prieinamumo aktą. Reikia pasirūpinti, kad Marakešo sutartis būtų pilnai gyventinti Europos Sąjungą, bendradarbiaujant su šalimis partnerimis. Mes nen, nenorime kad mes taip pat norime, kad būtų skiriamas ir ekonominės kompensacijos. Ir šiaip reikia pasirūpinti, kad e, būsimas ir dabartinės technolo, naujosios technologijos reikš, kad visi bus įtraukti, visi galės jomis pasinaudoti kartu su kitais. Ir tokiu būdu bus e, pagerintos galimybės e, gyventi nepriklausomai ir pasinaudoti visais gyvenimo aspektais. Na ir taip pat reikia stiprinti. Mm, E, prieinamumo nuostatas tam, kad žmo, kelia, keleivis su negale galėtų pasinaudoti judėjimo laisvę ir savo teisėmis. O dėl europinių teisų, tai raginime Europos lyderius patvirtinti Europos horizontalius lygaus traktavimo teisės aktus ir taip užtikrinti, kad e, vaikų ir moterų su negale e, poreikiai būtų pilnai įvertinti ir jos būtų atsižvelgta ES e, teisės aktuose. Taip pat reikia pilnai laikytis Istanbulo konvencijos dėl kovos su smurtu, įskaitant ir e, smurtu namuose, be kitako, įskaitant ir e, e, priemonės prieš priversinį sterilizavimą. Dėkoju. Thank you, Pat. Dėkoju, Patai na, mes visi turėsime galimybę patvirtinti manifestą po to, kai išklausysime kitų kalbėtų iš salės. Ir dabar man labai džiugu suteikti žodį pirmam kalbėtų iš sąlygai, Pitko Malimati, iš Suomijos žmonių su negale forma. Pitko, jums dvi minutės. Ponės ir ponai, gerbiami draugai. Suomijos e, neįgaliųjų formo vardu Europos politiniams lyderiams noriu pasakyti, jog turime bendrai rūpintis tuo, kad e, žmonės su negale galėtų pilnai pasinaudoti E, savo teisę dalyvauti rinkimuose, balsuoti bei kandidatuoti. Tai bus pirmieji rinkimai į Europos parlamentą po to, kai ES prisijungė prie e, Junktinių tautų negalių teisų konvencijos. Ir svarbu užtikrinti, kad žmonės su negale ES pilnai galėtų pasinaudoti savo pilietinėmis teisėmis, remiantis konvenciją reikalingi pokyčiai tam, kad e, ypač valstybių narių lygių būtų pilnai įgyvendintas konvencijos 12 straipsnis. Taigi reikia užtikrinti, kad šis straipsnis būtų įtvirtintas tam, kad žmonės su negale uh, galėtų pasinaudoti savo pilietinėmis teisėmis ir rinkimų metu nebūtų jokių kliūčių. Tai pasakytina apie rinkiminę kampaniją, rinkiminius renginius, rinkimų medžiagą, diskusijas, taigi visus renginius ir vis, viską, kas susijęs rinkimais. Ir neturi būti jokių kliučių žmonėms su negale. Visi neįgalieji, įskaitant ir tuos, kurie gyvena e, specialios e, priežiūros prie, ir rūpybos įstaigose, turi galimybės pasinaudoti e, galimybę dalyvauti rinkimuose. Š... Jau šimtas metų, kai galioja universali rinkimų teisė Suomijoje ir tai reiškia, kad visi žmonės turi teisę jie pasinaudoti ir žmonės su negale turi turėti galimybę dalyvauti uh, E, sprendimo prieimimo procesuose. Dėkoju. Dėkoju. E, Pirko ir toliau Pirkalt Onisant iš Danijos žmonių su negale organizacijos. Prašau. <laughs> Is it on now? Yes. Thank you very much. Dėkoju, e, ponė pirmininkė. Dėkoju už suteiktą žodį. Taip pat norėčiau padėkoti už šį renginį. Tikriausiai nebuvo jį lengva organizuoti, taigi norėčiau padėkoti ir Europos parlamentui už tai, kad pasirūpinti, jog nebūtų kliučių Europos parlamente. Ne, labai svarbu, kad būtų um, rinkiminės apygardos rinkimo vietos be kliučių. Mm, taip pat žmonės su negali turi turėti galimybę e, susipažinti, tai yra perskaityti ir suprasti e, partijų rinkiminės programas, rinkiminę medžiagą arba, pavyzdžiui, problema, kaip televizijos programuose nėra subtitrų, nes tai riboja žmonių su negali galimybę sekti įvykius, bei aktyviai įsijungti šiuos procesus. Labai svarbu, kad žmonės su negale ne vien tik tais galėtų balsuoti, bet taip pat turėtų galimybę ir patys kandiduoti. Pavyzdžiui, kai kurios savivaldybės netgi trukdo žmonėms su negale kandiduoti rinkimų, met, rinkimų metu. Nepri, tai visiškai neprimtina. Žmogaus materialinė padėtis gyvensina neturėtų riboti jo galimybės dalyvauti savivaldybių rinkimuose. Taigi, tikiuosi, kad rinkimuose Europos parlamento 19 metais mes sulauksime didelės sėkmės tam, kad ir žmonės su negale būtų išrinkti šių rinkimų metu. Your... Dėkuoju už šį pasisakymą ir už tai, kad laikytis nustatyto kalbimo laiko. Ir toliau pane Marija Pina Lopes yra Fermi, e, Ispanijos negalių organizacijos narė. Prašau, žodis Jums, Marija. Pane, gerbiami parlamento nariai, e, socialinių judėjimų atstovai, o taip pat žmonių su negalio organizacijos. Mano vardas Marija Pino, e, man 51 metai, esu iš Kastėlė Lamančio autonominės žemės Ispanijoje ir mano uh, seseris 12 e, metų man padeda ir e, reikalavo, kad būčiau pristatyta prieš teisėjo. Man teko kalbėti su e, mediku, buvau palikta viena uždara patalpoje. Niekas nepaaiškino, kodėl visą tai buvo daroma ir po to man teisės paaiškino, ko aš viską praradau. Aš tik purčiau galvą ir sakiau, ne, ne, ne, išbėgu iš tos salės verkdama, jaučiuosi bejėgė. 2010 metais e, viena globios įmonė prisėmė mano globą ir, ir tai prieštaravo konvencijos nuostatam. Aš supratau, kas man nutiko. Praeitais metais parašiau savo globiai laišką ir pareigalavau E, peržiūrėti mano atvitį. Vėlgi, buvau pristatyta prieš mediką ir teks dar atvykti ir paštėsėję. Turiu e, globėją, nes noriu pasinaudoti savo teisę balsuoti. Ir man reikalinga pakalba tik tais tuomet, kai kalbame apie ekonominikus dalykus. Kai gyvenau pas tėvus, gali, galėjau dalyvauti bal, rinkimuose, balsuoti, dariau, kai tai norėjau. Dabar tos teisės nebeturiu. Todėl kreipiuosi į parlamento narius, naudodamas šią progą norėčiau pasakyti, kad esu pilnos įtraukties darbo grupėje, kurie priklauso Ispanijos negaliųjų organizacija. Ieškome sprendimo, kurie leistų mums priimti sprendimus, gaunant atitinkamą adekvačią pagalbą. Norime, kad mūsų išklausyti. Esame piliečiai kaip ir jūs. Nesame kaž, e, kažko, kažkokias nesuprantamas esybės. E, Ispanijas yra dar šimtai žmonių, kurie. Šimtas tūkstančių žmonių, kurie negali e, balsuoti dėl to, kad teisėjai juos paskelbė neveiksniais. Neretai tai yra žmonės turintis intelekto negalę. Taigi, ž, yra organizacija, kuri atstovauja žmonėms intelektą ne, negalę. Ir ne, šios organizacijos dėka mes e, kovojame, kad situacija pasikeistų. E, praėjusį lapkritį Ispanijos parlamentas vienbalsiai nusprendė pakeisti rinkimų įstatymą ir taip užtikrinti, kad visi žmonės su negale turėtų galimybę dalyvauti rinkimuose. Konkrečiai e, E, tai buvo atsižvelgta į Junktinių tautų negalių teisų konvencijos 29 straipsnį. Ir be kita ko, ten kalbama apie žmonių su negale galimybę dalyvauti politinėme ir viešame gyvenime. Taigi tikimės, kad pakeitus, kad Ispanijos e, politinių rinkimų įstatymas bus pakeistas greit ir kad nebūtų nei vieno, kuris negalėtų nebalsuoti. Na ir tam, kad galėtume pasinaudoti šią teisę, vyriausybės turi sudaryti prielaidas e, tam, ne vien, kad galėtume balsuoti, bet kad turėtume lygiai čia tas pačias galimybės kaip ir kiti piliečiai. Na, nes rinkimų procesai, o taip pat ir uh, medžiaga nėra prieinami tiems žmonėms, kuriems e, uh, kartais sudėtinga suvokti informaciją. Uh, Taigi, Reikalinga sudaryti prielaidas tam, kad, pavyzdžiui, būtų suteiktama bazinė informacija apie parlamentinę rinkimų sistemą ir tokiu būdu būtų užtikrintas primumas. Tiek iš mano pusės. Ačiū. Thank, thank you very much. Labai ačiū, Marija. Dabar norėčiau Marcel Popoldek pakviesti. Jis atstovauja e, Europos federacijai žmonių turinčių klausos negalę. Labai ačiū, pirmininkė. Europos parlamento pirmininkas kalbėjo apie laisvę Europos Sąjungą. Aš noriu padėkoti jam už pasisakymą. Aš taip pat norėčiau paprašyti jo užtikrinti visišką prieigą prie Europos parlamento pastatų ir kitų demokratinių institucijų, nes visi, nuo šios dienos visi susitikimai turi būti prieinami žmonėms su bet kokia negale, klausos ar bet kokia kita negale. Tai yra labai svarbu Pavyzdžiui, e, subtitravimas yra labai svarbus dalykas. Milijonai žmonių turi klausos problemų. Tai yra labai e, svarbu. E, žmonės nori užsitikrinti savo demokratinę teisę balsuoti. E, tai labai svarbu tiek vietos, tiek regiono, tiek Europos lygmenių. Balsavimo procesas turi būti visiškai prieinamas žmonėms su klausos, e, turintiems e, klausos sutrikimų. Reikėtų pirmiausiai pradėti e, subtitruoti visą informaciją, visus partijų susitikimus Reikia užtikrinti, kad tie susitikimai, įvairūs politiniai susitikimai e, būtų prieinami mums. Aš, pavyzdžiui, šiandieną naudojusi tam tikrą specialią įrangą ir e, galiu jos pagalba girdėti. Taip pat labai svarbu užtikrinti vertimą, vertimą į ženklų kalbą. Visos televizijos programos, kurios yra skirtos rinkimams, turėtų e, būti titru, subtitruojamos. Visos e, viešos valstybinės programos, kurios, e, kuriuose nagrinėjami rinkimų klausimai, taip pat turėtų būti subtitruotos. Aš kreipiuosi į visas partijas, ar į kairiasias, ar į dešinėsias jos turi užtikrinti, kad jų susitikimai būtų prieinami visiems. Taip pat reikia e, prisimti politinę atsakomybę ir įgyvendinti visus reikalavimus organizacijų, kurioms reikia tokios paramos. Man atrodo, tai labai svarbu. Pirmininkė, labai prašau jūsų ilgiau nebekalbėti, nes laikas baigėsi. Kalbėtojas, taip, aš jau beveik baigiau tą galima pasakyti apie kandidatų pasirodymus televizijoje visos programos turėtų turėti subtitrus. Ir taip pat e, balsavimas turi būti prieinamas. Jie reikėtų, pavyzdžiui, numatyti elektroninę įrangą, kuri leistų jiems dalyvauti. Ir mes turime užtikrinti sėkmingą tokių žmonių dalyvavimą tiek e, suklausos negalę žmonės, tiek kiti turi turėti teisę dalyvauti rinkimų procese. Pirmininkė, dabar suteiksiu žodį e, pirmą Europos parlamento narę, kuri pasisakys iš salės, tai yra Miriam Dalį, ji yra iš Maltos. Dėkoju, pirmininkė, bičiuliai, kolegos, turėčiau kalbėti su jumis labai atvirai ir pasakysiu, kad aš jaučiu didelę garbę, kad galiu dalyvauti šiame susitikime šiandieną. Ir tikrai manau, kad asmenys su negale turi būti vienecentriniai elementai mūsų viešajame gyvenime politinėme gyvenime klausimas dėl balsavimo yra labai svarbus, bet e, reikia kalbėti apie kitus dalykus, ne tik apie balsavimą. Tai nėra tik prieinamumo problema. Mes niekam e, čia nesuteikėme jokių privilegijų. Svarbiausia yra užtikrinti lygybę. Aš dirbu su žmonėmis, su negalė, su organizacijomis, naujų e, tiek ES lygmenių, tiek E, Maltoje. Ir kai kurie dalykai turi būti labai aiškus. Žmonės su negale nori lygybės. Mūsų teisė yra reikalauti lygybės. Ir aš e, noriu pasakyti, kad mes neturime e, atsiskirti vieni nuo kitų. Mes vieni kitus papildome ir niekas negali e, apibriežti deramos politikos žmonėms su negali, jeigu jie patys nedalyvaus kuriant tokią politiką. Yra politikos sprendimų prieimėjai, kurie nori užtikrinti, kad jų balsas girdėtųsi garsiai. Ir tai yra ne tik balsavimo dalykas. Man tai yra ne tik e, visiškai, man tas klausimas yra platesnis, ne tik visiškas traukimas į balsavimo procesus žmonių su negale. Mes norime, kad būtų rinkimų sąrašuose žmonių su negale tiek vietos, tiek regionų, tiek valstybių lygmenių, tiek Europos parlamento rinkimuose. Visuose parlamentuose turi būti visuomenės atspindys, visos visuomenės, kuri apima e, žmonės, kurie turi, pavyzdžiui, kokią nors negalę. Aš žinau, laiko nebeturiu kalbėti ir pasakysiu, kad man labai patinka tas pasakymas nieko be, apie mus be mūsų. Tai turėtų tapti politikos faktu, turėtų užtikrinti socialinę įtraukti ir uh, Taip pat reikia užtikrinti, kad žmonės su negale susėstų prie politikų stalo. Mes turime bendrauti su visais visuomenės nariais, sudaryti galimybės pakeisti kažką. Jeigu mes būsime e, ryštingai nusiteikę, jeigu pak, tada pakeisime ką nors ir pradėkime dabar suteikime kiekvienam galimybę tapti naujų balsų politinėje arenoje. Ir tada mes tikrai pamatysime pokyčius. Ačiū Jums visiems ir linkiu geros diskusijos. Dabar kreipiuosi į e, Prancūzijos e, e, nacionalinės negalumo tarybos narę Pascal Ryb. Dėkoju, pirmininkė. Taip, mes norime balsuoti kaip ir visi. Teisė balsuoti yra siejama su pilietybė. Tai nėra kažkokia privilegija, kuri kažkam tik tai yra suteikiama. Bet e, žmonės turintys negalę e, dažnai negali dalyvauti rinkimuose ir Prancūzija yra daug tokių žmonių, yra daug veiksnių, pavyzdžiui, informacija nepakankama per rinkimų kampaniją, E, sunku pateikti į e, balsavimo apylinkės. Ir taip pat e, žmonės, kuriems priskirta globa, dažnai negali balsuoti, nes teisėjas gali spręsti dėl jų teisės balsavimo ir tai prieštarauja konvencijai. Mes turime užtikrinti realią įtraukti tokių žmonių. Ir dėl to raginam Europos parlamentą paremti žmonių su negale e, didesnės teisės balsuojant per Europos parlamento rinkimus. Ir reikia užtikrinti, kad prieinamumas būtų užtikrintas, pavyzdžiui, kalba, kad būtų suprantama lengva skaityti, kad būtų užtikrinti subtitrai ar vertimas į ženklų kalbą. Taip pat reikia numatyti galimybę kandidatams finansuoti tam tikrą uh, E, savo veiklą, kad būtų galima pagerinti žmonių su negale prieinamumą, dalyvavimą rinkimuose. Dar vienas dalykas - neįgalios moteris. Juos reikia skatinti dalyvauti e, politinėme gyvenime tiek kaip rinkėjas, tiek kaip kandidates, tiek e, nacionaliniuose rinkimuose, tiek Europos parlamento rinkimuose. Mes e, turime tikrai siekti realiai gyvendinti 29 konvencijos straipsnį. Teisė balsuoti turi būti taikoma visiems, tai nėra privilegija. Ir mes tikimės, kad Europos parlamentas e, palaikys tą teisę ir užtikrins jos įgyvendinimą. Ačiū. Dėkuoju, Paskal. Toliau kalbės Dani Kanal. Jis yra Europos jaunų e, klausos negalę turinčių asmenų e, forumo atstovas. Labą dieną visiems. Man labai malonu, kad aš galiu dalyvauti šiame susitikime. Noriu kalbėti apie tai, kad žmonės turintys negalę turi turėti galimybę atvykti į balsavimo apylinkės. Mes e, turime nepamiršti, kad komunikavimas, informacija yra labai svarbi balsuojant ir žmonės turintys negalę dažnai yra uh, paliekami užrybėje. Mes turime užtikrinti e, prieigą žmonėms turintiems e, klausos negalę, kurie naudojasi e, vertimu į ženklų kalbą. Visi turi būti įtraukti į rinkimų, į balsavimo procesą. Reikia informacijos ženklų kalba, reikia taip pat pristatyti tam tikras asmenybės, kurios galbūt yra panašios, reikia uh, kalbėti apie gerus pavyzdžius. Ir dabar matome, kad e, vertimo į ženklų kalbą labai trūksta, reikia daugiau informacijos e, suteikti tuo būdu. Ir šiaip kol kas informacijos pateikiamos tą formą beveik nėra. Jauni žmonės, kurie nori dalyvauti politikoje ir turi negalę, yra tarsi du kart atskiriami. Mes turime numatyti galimybę žmonėms su negale balsuoti. Mes esame Europos piliečiai ir mes turime turėti vienodas teisės dalyvaujant rinkimų procese. Pirmininkė, labai ačiū, Denį. Dabar paskutinis E, kalbėtojas e, Giulio Nardone. E, jis atstovauja Italijos neįgalumo forumui. Paskui aš perduosiu žodį kitam pirmininkui. Ponas Nardone, pirmininkė. Ponios ir ponai. Mes esame Italijos negaliųjų forumo atstovai Mes norime, kad visi žmonės su negale galėtų balsuoti savarankiškai, bet devintasis jungtinių tautų konvencijos e, dėl neįgalių teisų straipsnis sako, kad visi žmonės turi e, teisę patekti į bet kokią erdvę pastatą ar naudotis interneto svetainėmis, kaip ir bet kurie kiti, visi žmonės vienodai. Uh, bet e, ženklas tarptautinis nei žmonių su negale yra yra neįgalio vežimėlis. Ir šiaip reikia, kad iš tikrųjų tas ženklas reikštų, kad žmonės visi gali patekti į visas patalpas. Vyriausybės, architektai, ir žiniasklaida turi taip pat suvaidinti savo vaidmenį. Kartais e, norima sukurti aplinką be kliūčių, e, bet dažnai tik tai fizinės kliūtis yra panaikinamos, o jokių, e, pavyzdžiui, nėra daviklių žmonėms, kurie turi jutiminių sutrikimų, kad jie galėtų orientuotis. Reikia atsižvelgti į tuos visus dalykus ir mes uh, E, pasirašėme specialią peticiją ir prašome, kad Europos negaliųjų forumas siektų, jog tarptautinis prieinamo simbolis e, būtų papildytas, kad atsirastų grafinės nuorodos, e, nes reikia atsižvelgti ir į kitus sutrikimus, jeigu tai yra, net jeigu tai yra neįgalumas. Mes E, Italijoje sukūrėme tokį simbolį, kuris visus tarsi apima ir mes norime pateikti jį kaip pasiūlymą. Kalbėtos rodo ekrane tą ženklą ir tokiu būdu galbūt galime išspręsti šią problemą. Much, Julio. Dėkoju, Žiulio. Dėkoju už jūsų labai įdomų pasiūlymą. Nu, dabar norėčiau pa, e, padėkoti šiems per pirmąją sesiją pasisakysiems. E, kalbėtams. Dėkuoju, kad laikytės nustatyto kalbėjimo laiko ir dabar suteiksiu žodį kolegai Adam Košiu, kuri tikiuosi daug taip pat puikiai atlikšį darbą. Dėkuoju, ponė Pigo. Jūs puikiai pirmininkavote šioms diskusijoms. Iš anksto noriu atsiprašyti, kad tikrai reikia laikytis nustatyto uh, laiko tvarkaraščio bei kalbėjimo laiko. Todėl pasisakant prašau nepamiršti laiko. Prieš jūs yra nedideli ekranėliai stolose prieš jūs ir ten galite stebėti, kiek jums dar liko laiko kalbėjimui. Prašau to nepamiršti. O dabar suteiksiu žodį kolegijai iš parlamento, kolegai iš parlamento, Brandu Banifei. šią ypatingą progą noriu pasidžiaugti galimybę dalyvauti šiame renginyje. Ir e, ES reiškia, kad pagerės gyvenimo sąlygos visiems, tačiau ten nuėjome tik tais pusę kelio, nes e, tikslas yra užtikrinti, kad žmonės su negale galėtų pilnai pasinaudoti savo teisėmis. Taigi, reikia tokių bendruomenių, kurios būtų įtraukios ir prieinamos visiems. Ir taip pat turime ginti Europos prieinamumo aktą. Tai reiškia, kad reikia dėrėti su Europos valstybėmis narimis. Ir beje, galiu kolegoms atvirai pasakyti, jog nesitaiksime e, su tuo, kad uh, dėl naudos, kurią gali pasinaudoti tik saujelė, bus paukotos daugybė žmonių teisės. Ypatingai svarbus busimieji rinkimai Europos parlamentą ir tai, kad žmonės su negali, ne, negalės pasinaudoti savo teisę dalyvauti rinkimuose, tai pažeidžia demokratinės teisės. Taigi, dėkoju už visiems prezidentams šie, prie šio renginio, dėkoju Europos negaliųjų forumui, dėkoju kolegams, dėkoju visiems organizatoriams, ypač dėkoju mano uh, bendrapiliečiams iš Italijos, nes viskas susiveda į mūsų šūkį, tai yra, kad jokių sprendimų dėl mūsų be mūsų. Dėkoju. Köszönöm szépen! Dėkoju. Ir dabar suteiksiu žodį Anai Hildingson. E, Kur jūs esate salėje? Prašau žodis jums. Hei. Sveiki. 1989 metais žmonės su vystimosi negale gavo teisę balsuoti Švedijoje. Ir galiausiai jie tapo piliečiais iš tikrųjų. Juk taip ir turi būti, argi ne? Toje pačioje šalyje negali būti dviejų rūšių piliečių. Tokių, kurie turi teisę balsuoti ir tokių, kurie ne, negali balsuoti dėl savo funkcinių sutrikimų. Tačiau to nepakanka. Nepakanka, kad balsavimo teisė būtų įtvirtinta įstatymuose. Tai yra tik pirmas žingsnis. Praėjus vėliau po 1989 metų beveik, jok, beveik iš vis žmonės nebalsavo turintys vystimosi negalę. Bet vėliau buvo reikalaujama, kad visos politinės partijos, kurios yra atstovaujamos Švedijos parlamente ir visos valstybinės institucijos privalo pateikti informaciją tokiu formatu, kurį lengviau būtų skaityti. Ir pirmiausia buvo suteikta teisė žmonėms, gavo žmonės su vystimosi negalė teisę balsuoti. Ir tai yra labai svarbu, kadangi mūsų gyvenimą labai paveikia politiniai sprendimai. 80 procentų tie, kurie gavo išsilavinimą, balsavo ir aš tikrai manau, kad žinios yra gale ir aš manau, kad joks ES pilietis negali negauti teisės balsuoti. Tai juk yra žmogaus teisė Tačiau turime nepamiršti, kad balsavimo teisė ir galimybė dalyvauti visuomenėme gyvenime yra tarpusavėje susiję dalykai. Dėkoju. Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy... Dėkoju. Dėkoju už tai, kad laikytės ir nustatyto kalbėjimo laiko. Ir dabar suteikšau žodį vienai iš mūsų kolegių iš Slovakijos, Jana Zitnanska. Prašau, žodis jums. Dėkoju Pone pirmininkė, gerbiami ponai ir ponios, man didelė garbė šiandieną pasisakyti šio renginio metu ir ypač norėčiau pasveikinti Jums leidus dele Slovakijos delegaciją ir labai džiugu, kad Jūs atvykote šiandieną taip gausiai. Dar mane labai džiugina ir tai, jog čia turime ir vietos, ir, ir regionų savivaldybių atstovus. Mm nes svarbu, kad žmonės su negale būtų atstovaujami vyriais lygiais ir politikoje. Na ir jūs jau kovojate už savo demokratinės teisės, už savo vaikų, kai draugų, anūkų demokratinės teisės. Ir svarbiausia pasirūpinti, kad būtų rasti tinkami sprendimai, svarbiausia dalyvauti politikoje. Ir šiandieną yra nemažai atvejų, kai žmonės dėl negalios negali ne vien tik tais patys kandiduoti, bet negali netgi rinkti rinkimų metus, metu. Taigi, ypač turint galvoje, kad e, auga ekstremizmas ES, turint tai galvoje, ypač turime pasirūpinti, kad būtų sudarytos teisės rinkti ir dalyvauti rinkimuose e, e, žmonėms su negale. Vakar e, buvo pristatytas Veronikos Vecislavos vienos slovėkų, slavano autorės darbas. Ir tai rodo, kad per antrąjį pasaulinį karą žmonės su negale, žmonės turintis fizinę ar intelektinę negalę e, buvo naudojami e, moksliniams bandymams, e, koncentracijos stovyklose, buvo žudami dujų kameras ir šis kūrinys, filmas yra su angliškais subtitrais internete, galime galite su mumis susisiekti, jeigu norite gauti prieigą. Na ir mūsų pareiga pasirūpinti, kad toks siaubas ateitie nepasikartotų ir nebejoju, kad bendrai pavyks to pasiekti. Dėkoju. Köszönöm képviselő asszonynak a szót, most... Dėkoju. O dabar suteiksiu žodį kitai kalbėtojai iš Lietuvos, poniai Dovilį Juotkaitį. Prašau žodis jums. Ačiū, ačiū už galimybę pasisakyti šio svarbaus renginio metu Lietuvos neįgaliųjų forumo vardu. Lietuvoje asmenys su negale patiria teisinės, organizacinės, aplinkos ir požiūrio kliūtis, siekdami realizuoti savo teisę dalyvauti politinėme gyvenime pavyzdžiui du tūkstančiai šešiolika metais e, vykusių seimo rinkimų metu net šešiasdešimt procentų balsavimo apylinkių nebuvo pritaikytos žmonėms su judėjimo negalia. taip pat rinkimų metu informacija apie rinkimų procesą bei rinkimų medžiagą nebuvo pritaikyta skirtingų negalių asmenims. informacija lengvai suprantama kalba buvo parengta itin nekokybiškai ją rengiant nebuvo konsultuojamasi su neįgaliųjų organizacijomis aklieji negalėjo savarankiškai dalyvauti rinkimuose o lietuvoje egzistuojanti galimybė balsuoti namuose neatitinka įtraukaus visuotinio dalyvavimo ir asmenų su negalia lygių galimybių principo. asmenys su proto ir psichosocialine negalia yra diskriminuojami apribojant jų teisę dalyvauti politiniame gyvenime pripažįstant juos teisiškai neveiksniais lietuvos konstitucija ir rinkimų įstatymai draudžia neveiksniems asmenims dalyvauti rinkimuose jie yra išbraukiami iš rinkėjų sąrašų lietuvos teismai gali pripažinti asmenis teisiškai neveiksniais tam tikrose srityse arba netgi visose gyvenimo srityse konkrečiai netgi nurodant kad asmenys pripažįstami neveiksniais balsavimo politinių teisių srityje vertinant neįgalių asmenų gebėjimus priimti sprendimus vadovaujantis išskirtinai medicininiais kriterijais ir gydytojų išvadomis tai prieštarauja jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijai tai panaikina jų kaip teisių subjektų statusą bei tiesiogiai pažeidžia jų kaip piliečių teises dalyvauti politiniame šalies gyvenime. Konvencijos 12 ir 29 straipsnis įtvirtina visų žmonių su negale, nepaisant negalios pobūdžio ir didelių pagalbos poreikių teisę į lygybę prieš įstatymą ir teisę dalyvauti politinėme gyvenime. Būtent šios teisės yra ir turi būti jų, kaip pilna teisų savo šalies piliečių autonomijos, savarankiško sprendimų prieimimo, įtraukimo ir dalyvavimo visuomenėje pagrindas. Visa visuomenė turi atkreipti dėmesį ir grįsti savo požiūrį į asmenį su negale e, dėl jų netimamų ir besaliginių teisių būti savo šalies piliečiais. Ačiū uždėmesi. Köszönöm. Most a Belga Fogyatékosügyi Fórumtól ér... Dėkoju dabar. Noriu sutikti Noriu suteikti žodį Belgijos neįgaliųjų forumo atstovui Žiulianui Postiju. Labą dieną, aš esu Žiulian Postiju. Aš uh, Heino regiono Belgijoje neįgaliųjų organizacijos atstovas. Uh, aš atstovauju žmonėms uh, turintiems intelekto negalę. Uh, Mūsų Belgijos neįgaliųjų forume yra e, žmonių, kurie e, gilinasi į politinius sprendimus. Mums e, labai svarbu žinoti mūsų teisės ir prievolės. Aš norėčiau šiek tiek pakalbėti apie rinkimus ir pristatyti savo patirtį. Pirmą kartą aš nežinojau, kai balsavau, už kokį kandidatą balsuoti. Aš balsavau kaip mano tėvai. Aš nesugebėjau pats apsispręsti ir e, negalėjau susigaudyti rinkimų programuose. Aš galvoju, kad politikai kalba per daug greitai ir aš kartais nesuprantu tų temų. Ir e, žinau, kad žmonės, kurie e, nemoka e, skaityti, rašyti, dažnai pasimeta. Ir aš e, manau, kad programas kandidatų reikėtų pakoreguoti taip, kad jas būtų lengva skaityti. Ir tai būtų naudinga visiems. E, gerai yra turėti teisės, bet reikia e, Tai tai užtikrina mūsų kaip e, atsakingų piliečių vaidmenį visuomenė. Ir jeigu taip atsitiktų, kad mes visi jaustumėmės e, tikrais piliečiais, būtų dar geriau. Reikia ieškoti atsakymų į visus klausimus. Dėkuoju Jums, dėkuoju, kad manęs išklausėte ir ačiū ir geros Jums visiems dienos. Köszönöm, kiválóan betartotta az időkeretet. Ačiū. Ačiū už tai, kad laikytės kalbėjimui skirto laiko. Sveikinu dėl to. Ir dabar suteiksiu žodį vienam, vienam kolegai iš Europos parlamento, Luigi Morgano. Ačiū. E, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums visiems už tai, kad šiandieną atvykote ir taip sakau dėl to, kad esame šioje salėje, šioje salėje mes pirmiausia ir galime parengti bendrą mūsų atsaką ateičiai. Pagrindinių žmogaus teisių hartijoje apie tai kalbama ir mes kūrėme bendrą sąjungą ir norime dalintis bendra ateitimi, pagrįsta bendromis vertybėmis, suvokdami dvasinį moralinį paveldą. Europa sukurta neskaldomų teisų, solidarumo, laisvės pagrindu. Taip pat sąjunga pagrįsta ir demokratijos bei teisinės valstybės principais. Tai reiškia, kad žmonės yra mūsų veiklos esmė, kuriant Europos pilietybę ir kuriant laisvės ir saugumo erdvę. Tai, kad žmonės yra ES šerdis centras, tai ne, tik tai, apie ką kalba 24 straipsnis, kad negali būti jokios diskriminacijos ir kad ES turi užtikrinti, kad tie principai būtų paversti konkrečiais veiksmais. Veiksmais, kurie leistų žmonėms, kurie turi negalę, visapusiškai naudotis visomis teisėmis visose valstybėse narėse. Tai yra ir teisė į švietimą, teisė į judėjimo laisvę, teisė į nuomonę, galimybę reikšti nuomonę ir teisė balsuoti. Kaip tą būtų galima padaryti? Reikia žiūrėti, kokia yra neįgalumo strategija. Kolegė ponė Stevens prisidėjo prie šio klausimo rengimo ir dėl jo balsavimo parlamente praeitą ketvirtadienį. Taip pat Europos parlamentas pakvietė Europos komisiją numatyti visus privalomus reikalavimus dėl prieinamumo prie viešųjų erdvių ir ypač tinkamai jas identifikuoti ir priimti prireikus pasiūlymus. Pavyzdžiui, daktaras Nardonė šį rytą pateikė pasiūlymą būtent, kaip būtų galima tarptautinį prieinamumo simbolį pritaikyti, pateikiant papildomą informacijos tam, kad būtų galima atsižvelgti į įvairovę ir skirtingus, skirtingas negalės, nes visiems reikalinga mūsų parama. Dėkoju. Ačiū. Dabar norėčiau pakviesti pasisakyti dar vieną kolegę iš EPP frakcijos, Lara Komi. Prašau. Aš norėčiau Jums labai padėkoti, palinkėti visiems geros kloties ir norėčiau visus Jūs šiltai apkabinti, nes Jūs esate visiems mums pavyzdys, Jūs, jūs mums įkvėpėte stiprybės, parodote drąsos, narsos kasdien. Ir mūsų uždavinys panaikinti bet kokias kliūtis, bet kokią diskriminaciją. Nes kasdien susidurėte su kliūtimis savo kasdienėme gyvenime. Taigi aš norėčiau tikrai pasveikinti Jūs atvykusius į šį parlamentą. Mes esame išrinkti, kad Jums atstovautumėme prieigą prie rinkimų apylinkių, kad būtų galima pasinaudoti balsavimo teisę. Ir tik tai galimybė atvykti į tą rinkiminę apylinkę jau yra problema. Ir 2009 metais e, jūs nebuvote tokie aktyvūs rinkėjai, bet tikimės, kad 19 metais taip nebus. Aš žinau, kad neturiu daug laiko pasisakymui, bet tik tai norėčiau pasakyti, kad tikiuosi, jog jums patiks šis renginys ir kad jūs būsite laimingi, nes jūs turite teisę būti laimingi. Aš tikiuosi, kad jūs, jūsų artimieji, galės daryti visą tai, ką nori daryti. Jūs turite turėti tokias pačias teisės, kaip visi kiti, ir jūs nesate vieni. ir jūsų darbas turi būti arti jūsų. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir visiems tiems, kurie rūpinasi jūsų poreikiais. Dėkoju. Ačiū. Pone Komi. Baigiu savo pirmininkavimo dalį ir dabar pirmininkavimą perduosiu ponui Pliūrą. Bet prieš tai dar norėčiau Jums pasakyti, kad mūsų likimas yra bendras, visų mūsų likimas yra bendras. Ir jums beje pavyksta laikytis kalbėjimui skirto laiko kur kas geriau nei mano kolegoms parlamentarams čia kartais, kai vyksta diskusijos. Taigi jūs rodote mums puikų pavyzdį, kaip tinkamai mums čia atlikti savo darbą. O dabar žodis ponui Pliūra. Dėkoju už pasitikėjimą man parodytą. Ačiū. Dabar pasisakys Rudolf Volenik, kuris yra vieningos aklųjų ir regos negalę turinčių žmonių Čekijoje organizacijos vicepirmininkas. Prašau, ponė. Gerbiami nariai, ponios ir ponai, aš esu Čekijos aklųjų ir regos negalantančių žmonių organizacijos vicepirmininkas. Tai yra organizacija, kuri atstovauja akliesiems ir siekia jungtinių tautų konvencijos dėl žmonių su negale teisių numatytų nuostatų įgyvendinimo. Čekijos vieninga aklųjų organizacija nėra nacionalinės neįgalumo tarybos narė dėl įvairių priežasčių, priežasčių, kurios nėra susijusios vien tik tai su šiandien aptariamomis temomis. Taigi, šiandieną norėčiau labai trumpai pakomentuoti kelis klausimus, kuriuos sprendžia kurios sprendžiame EDF mūsų neįgalumo forumo manifeste. Pirmiausia, kuomet vyksta rinkimai, balsavimas, akliesiems kyla prieinamumo problemų kol procedūros yra siejamos tik tai su spausdintu tekstu. Tuo metu, kai tekstas yra spausdinamas ant popieriaus, elektroniškai visas tekstas pavirsta vienetukais ir nuliukais ir tai turi būti arba breilio raštu, arba žodiniu tekstu pateikta informacija, kad mes galėtumėme gauti prieigą prie jos. Toliau, tuomet tokie žmonės galėtų bals, turi teisę balsuoti privačiai, visiškai privačiai. Kitas dalykas yra susijęs su neįgaliųjų balsavimu. Tokių, kurie anksčiau nebuvo leidžiama to daryti nepažeidžiant tokių asmenų teisių. Mes turime labai rimtai pamastyti apie tai, kaip būtų galima užkirsti kelią populistams geriausiu atveju arba ekstremistams blogiausiu atveju. Užkirsti kelią jiems susimedžioti tokių žmonių balsus. Ir pabaigai norėčiau padėkoti gerbiamai parlamentariai Olgai Sehalovai už tai, Sehanolovai už tai, kad ji širdingai mus pakvietė dalyvauti ketvirtajame neįgaliųjų parlamento posėdyje. Dėkoju. Ačiū. Dabar Vera Umbelo pasisakys iš BIF Portugalija. lab, labas rytas, dėkoju už galimybę pasisakyti. Aš esu Vera Bonvalo, atstovauju neįgalumo forumui ir BIF, smegenų traumų federacijai. Turiuomenį, čia yra tuo žmonės, kuriems reikalinga parama ir bet kas gali atsidurti tokia situacijoje. Rimti smegenų pažeidimai paverčia jūs tokiu žmon, žmogumi, kur labai sudėtinga sutelkti dėmesį, kur uh, gali susidurti su netinkamo elgesio ir panašiai. Taigi abs absoliučiai pasikeičia gyvenimas ir žmonės turi turėti teisę dalyvauti visuomeninėme gyvenime. Reikalinga, reikalingas toks pasaulis, kur švietimas, transportas, užimtumas būtų užtikrintas, bet daugeliu atveju mums tokios galimybės nėra. Ir mano šalyje žmonės, kurie turi smegenų e, sužalojimų, dėja turi likti namuose, negali bendrauti, jiems nesuteikiama galimybė dalyvauti aktyviai gyvenime, balsuoti. Juk yra 2017 metai. Ir aš girdžiu, kaip ES yra kalbama apie vertybės, teisės ir panašius dalykus. Tačiau tos teisės turi būti suteikiamos visiems. Nesvarbu, ar tos negalios būtų matomos ar nematomos. Tiesiog trūksta politinės valios. Tai net nėra pinigų ar išteklių klausimas. Žmonės, e, kuomet, pavyzdžiui, yra akli ar kurti, mes juk turime į visas negalės atsižvelgti mūsų darbas bu, turi būti orientuotas į tai, kad neįgalumas turi tapti veiksniu, primant bet kokį sprendimą. Ir uh, tie nariai, kurie čia, čia šiandien, parlamento nariai, kurie čia dalyvauja ir tie, kurie nedalyvauja, labai prašau pasirūpinkite, kad Europa būtų prieinama visiems piliečiams. Dėkoju. Ačiū. Dabar ponas Oswald Föllerer iš Austrijos iš interesų atstovavimo grupės. Labadiena, gerbiamas ponės ir ponai. Norėčiau pirmiausia padėkoti Europos parlamentui už kvietimą. Gerbiami asmenys, kurie, dirb, kurie dirba interesų atstovavimo grupės. Mano vardas yra Osvaldas Fellerė. Esu vienos e, interesų atstovavimo grupės E, centre. Džiugiuosi, kad galiu šiandien atvykti ir pasisakinti. Vienas interesų atstovamo centras yra nepriklausomas. Labai svarbu užtikrinti nepriklausomą interesų apsaugą, nes jeigu esi nepriklausomas, gali sakyti, ką nori, gali kelti reikalavimus, neturi rūpintis ar bus teisingai suprastis. Be to, tai yra centras, per kurį galima susisiekti ir su kitomis organizacijomis. Tai yra geras pavyzdys tam, kaip veikia nu, atstovų tai interesų atstovamas. Mūsų centre vienoje stengiamės užtikrinti, kad žmonės turintis e, psichosocialinių sunkumų, kuriems sunku mokytis, e, galėtų pasinaudoti savo teisėmis. Beje, 29-ame Junktinių tautų negalių teisų konvencijos straipsnėje tai yra taip pat numatyta. Austrija dalyvauju įvairiose politiniuose susitikimuose. Labai svarbu m, mm, susisiekti su kitomis interesų atstovavo grupėmis, nes tik iš vien galime ko nors pasiekti. Taigi labai svarbu palaikyti ryšius su atitinkamis organizacijomis ir iš kitų šalių. Toks susitikimas kaip šiandieną leidžia pasikeisti nuomonėmis ir vieniems kitus paremti, sustiprinti. Manau, kad tokie susitikimai turėtų vykti dažniau, bet to reikėtų daugiau paramos tam, kad galėtume dalyvauti įvairiuose procesuose. Žmonės, kuriems sunku mokytis, neretai neturi pakankamai lėšų tam, kad galėtų vykti į Europinio lygio susitikimus. Džiaugiuosi, kad savo darbo dėka galėjau atvykti čia ir džiaugiuosi būsimais renginiais. Taigi jokių sprendimų dėl mūsų, be mūsų ir dėkoju jūsų dėmesį. Dankeschön. Dėkoju. Baumeister Branislav... Dabar kalbės Branislav Mamojka, kuris atstovauja Slovakijos neįgalumo tarybai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas ponės ir ponai. Norėčiau pad... pagal... pakalbėti apie žmonių su negaliu organizacijų svarbą taip galima pasiekti piliečius, kurie turi negalę. Ir jiems šis dialogas yra nepaprastai svarbus. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną svarbę priemonę. Tai yra e, prieinamumo direktyva ji galioja viešoms administracijoms. Ir ši direktyva yra labai svarbus žingsnis užtikrinant e, prieinamumą prie e, galimybės dalyvauti rinkimuose, kandiduoti, o taip pat ir e, galimybę pasinaudoti administracinėmis procedūromis žmonėms su negale. Šioje direktyvoje kalbama apie galimybę kandiduoti kaip nepriklausomiems kandidatams arba pagal partijų sąrašus. Ir, pavyzdžiui, studentai gali pasinaudoti šią direktyvą. Jeigu piliečiai, jeigu mm, mm, studentai neturi galimybių, tarkim, studijuoti universitetuose internete. Todėl norėčiau paraginti parlamento narius e, aktyviai dalyvauti dialogę su mūsų organizacijomis ir taip užtikrinti, kad teisės aktuose būtų įtvirtintos mums labai reikalingos priemonės. Dėkoju. Pirmininkas, dėkoju. Dabar kalbės ponas Janas Filipas Libickis, kuris yra Lenkijos senato narys. Prašom. Ponas Libickis. Ponios ir ponai. Aš esu Lenkijos senato narys, esu E, žmogus turintis negalę, vadovauju parlamento e, neįgaliųjų e, grupiai Lenkijos parlamente. Noriu pasakyti, kad Lenkijoje piliečiai turintys negalę dalyvauja aktyviai rinkimuose. Jų yra tikrai yra nemažai galimybių, yra specialios balsavietės jiems įrengtos ir mes didžiuojamės tuo, kad 15 metais įdėgėme tam tikras e, patalpas, sukūrėme įvairias galimybės, ne tik patalpas e, žmonėms su negare. Pavyzdžiui, jie gali balsuoti paštu, balsuoti per įgaliotą asmenį ir yra speciali įranga brailio raštu tiems, kurie e, turi regos sutrikimų. Taip pat įvestas balsavimas internetu. Deja, dabartinė dauguma Lenkijoje visai neseniai pristatė naują įstatymo projektą, kuris siūlo atsisakyti tokių sprendimų kaip balsavimas paštu. Ponas Pliūra jau minėjo tą faktą. Sakoma, kad e, palengvinimas sąlygų rinkėjams gali reikšti, jog bus sukčiaujama. Aš noriu išreikšti savo protestą prieš tokį požiūrį Europos parlamente Briuselėje. Aš noriu pasakyti, kreipdamasis į dabartinę Lenkijos vyriausybę, ne Lenkijos piliečiai turintys negalę kelia grėsmę rinkimų uh, sukčiavimui. jeigu kalbėsime apie rinkimų klastojimą Lenkijoje, tai gal labiau dabartinė dauguma, o ne neįgalų žmonės Lenkijoje e, gali prie to prisidėti. Ačiū dar kartą, kad pakvietėte mane čia. Labai esu laimingas, kad galėjau kreiptis į jūs, neįgaliųjų atstovus Europos Sąjungoje. Ačiū. Ponas Pliūra, labai ačiū senatoriui. Labai apmaudu, kad Lenkijoje mes e, prarasime Lenkijoje tai, ką kiti dar tik bando pasiekti. Dabar suteiksiu žodį poniai Kozlovskai Rajevič, kuri yra Europos parlamento nariai. Prašom. Pone Kozlovska Rajevič, ačiū. Pirmininkė, ponios ir ponai svečiai. Pirmiausiai, Norėčiau padėkoti organizatoriams už tai, kad surengė ketvirtąjį Europos žmonių su negale parlamentą. Mes dabar galėsime įvertinti, kas yra padaryta ir kas mūsų laukia ateityje ir kad mes galėtume visus piliečius įtraukti. Noriu pasakyti, kad e, Ponas e, Marekas Pliūra, ponas Koša yra be nesvarbiausiai asmenys Europos parlamente, kurie kasdien kovoja už vienodas teisės. Diskriminavimo nebuvimas yra vienas iš svarbiausių elementų ES, ES teisės aktuose ir valstybių narių teisės aktuose. Tai yra užfiksuota. Žmogaus teisės reiškia teisę balsuoti, dalyvauti rinkimuose ir rinkimuose prisidėti prie sprendimų apie šalies valdymą, apie dalyvavimą visuomenės gyvenime. Labai svarbu užtikrinti, kad teisės aktai neliktų tik kažkas, kas yra išdėstyta popieriuje. Reikia uh, iš tikrųjų pašalinti kliūtis žmonėms, kad jie galėtų dalyvauti rinkimuose. Mes jau 17, 17 metais dabar turime šio laikinių technologijų ir galima pigiau pritaikyti tam tikras priemonės. Tai yra tik tai politinės valios klausimas, o ne pinigų. Per uh, praėjusius metus, per ankstesnę kadenciją Lenkijoje mes palengvinome žmonėms su negale dalyvauti rinkimuose. Ne tik turime įrangą brailio raštu, bet yra numatyta galimybė balsuoti per įgaliotinį, taip pat geresnė prieiga prie rinkimų apylinkių užtikrinta. Ir aš bijau, kad tie pokyčiai, kurie pasiūlyti parlamente dabar, gali e, panaikinti tas lengvesnės sąlygas. Aš tikiuosi, kad žmonės apsispręs balsuoti galvodami apie e, neįgalių interesus, nepriklausomai nes savo politinės e, pakraipos, mes turime galvoti apie pažangą. Dėkoju. Ačiū, Agnieška, sako pirmininkas. Dabar kalbės Tupiliusi Tudoriai, Rumunijos nacionalinės neįgalumo tarybos atstovas. Dėkoju. Dėkoju Europos parlamento nariams. Aš noriu pasakyti, kad esu Rumunijos nacionalinės neįgalumo tarybos narys, atstovauju nacionaliniai neįgaliųjų tarybai e, Rumunijos skyriui. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad surinktas šis išskirtinis renginys. Noriu padėkoti Norikai Nikolai, mūsų Europos parlamento nariai, be e, jos pagalbos aš nebūčiau galėjęs atvykti. Ponios ir ponai, e, suvienyta Europa, kuri kažkada buvo svajonė, tapo realybę. Europos Sąjunga yra piliečiai, kurie turi vienodas sąlygas, nepriklausomi nuo savo pilietybės ar savo uh, sąlygų, fizinių savybių. Mes turime dabar e, galimybę įgyvendinti savo svajones, asmeninius siekius. Ir negalima asmenų su negale e, iš pilietinės visuomenės veiksmų išbraukti, atskirti jų ir e, neįtraukti jų negalima į politinį gyvenimą. Mes raginame Europos parlamentą patvirtinti direktyvą, pagal kurią e, asmenys su negale galėtų vienodomis teisėmis naudotis rinkimuose tiek Europos, parla, į Europos parlamentą, tiek nacionaliniuose rinkimuose. E, mes e, taip pat norime, kad žmonės su negale galėtų veiksmingai ginti savo teisės ir kad jas žinotų, kokios tos teisės yra. negalima ignoruoti žmonių su negale. Galbūt e, plėtojantis technologijoms jau atėjo laikas visuomeniai suprasti, kad reikia kai ką pakeisti, pakeisti požiūrį galimybės žmonių su negale. Tokiu būdu e, poreikiai tokių žmonių turėtų sulaukti ypatingo dėmesio ir mes Tikimės, kad žmonės su negare bus naudingi šio laikinėme pasaulyje ir kad galės išnaudoti savo potencialą. Būtent dėl šios priežasties mes pateikėme savo pasiūlymus ir kodėl norime prisijungti prie e, šūkio nieko apie mus be mūsų. Ponas Pliūra, labai ačiū. Dabar Aneta Žveršč, kuri yra e, Lenkijos atstovė, ji yra e, iš grupės, kuri e, gina žmonių su klausos ir regos negale interesus. Negaliu matyti čia esančių ir aš manau, kad nepaprastai svarbu uh, E, žmonėms turintiems įvairias negalės sudaryti galimybės dalyvauti rinkimuose, balsuoti. Labai svarbu, kad šie žmonės e, galėtų susipažinti su informacija, pavyzdžiui, ženklų kalba, brailio raštu. O yra žmonių, kurie turi ir regos, ir klausos negalį, jie nei mato, nei girdi. Ir jie turi ypatingai didelių komunikacijos problemų. Todėl tokiems žmonėms e, reikia suteikti e, vertėją, gidą, kuris mokėtų su jais komunikuoti, pavyzdžiui, lytėjimo komunikacijos e, sistemos dėka. Tokiems žmonėms su tokia daugelybė e, negalė reikalinga tokia pagalba tam, kad jie galėtų balsuoti rinkimų metu. Dėkuoju. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems dalyvavo, visiems diskusijose, dėkoju už dalyvavimą, dėkoju už pasiūstus signalus, išsakytas mintis, dėkoju e, dalyviams, dėkoju pirmininkas ir vertėms, be jūsų pagalbos šios diskusijos nebūtų buvo įmanomas. Ir dabar suteiksiu žodį e, Europos negalių forumo e, pirmininkui, ponui Janui Vardak. Kasieniui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip pat e, norėčiau padėkoti ir ponui Adamkosa, ponui Marek Pliūra ir brangiai kolegai Maurin Pigot. Dėkuoju už tai, kad taip puikiai pirmininkavote šios sesijos metu. Taip pat norėčiau padėkoti visiems pasisakysiams diskusijų metu. Ir Tokiu būdu visi gavome labai svarbios informacijos, gavome svarbių įžvalgų apie tai, e, kokie yra mūsų darbo mastai. Taip pat norėčiau padėkoti ir kolegai Klarkui už tai, kad pristatėte Euro, rinkimo į Europos parlamentą 2019 metais manifestą. Taip, Galima daryti štai kokias išvadas po šios sesijos. Tikėkime, kad šio susitikimo išvadų pagrindų ir manifesto pagrindų galėsime pradėti jau rinkiminę kampaniją. Ir mums tenka pareiga pasiekti per šią kampaniją visus atsakingus už koordinavimas Europoje. Taigi, dabar jau man tenka užduotis perimti formales procedūras tam, kad būtų patvirtintas manifestas. Ir noriu patikinti, kad viską, ką čia išsakėte, viskas pasižymėta ir bus atitinkamai panaudota. Kaip jau minėjau, kampanija prasideda dabar, šią akimirką. Todėl formaliai, panašiai kaip ir Europos negalumų formo e, valdybos e, posėdžiai, noriu paklausti, ar kas nors nesutinka su pristatytų pasiūlymu jo dabartinė forma. Ir sutinkamai su tuo, kas buvo aptartas su visais prieš keletą savaičių. Ar ką nors matote, ar yra susilaikančiųjų? Kągi, darau prielaidą, kad vienbalsiai patvirtintas manifestas, taigi imkite jį savo rankas ir pasirūpinkite, kad tai taptų ginklu prieinamumui Europos parlamento rinkimuose. Taigi pasirūpinkime, kad, kad 2019 metais į Europos parlamentą ateitų daug žmonių su negale. Mes turime priemonės, mes turime ryštą ir drąsos. Taip. the right to vote for all on European platform. Thank you all. Kolegos, norėčiau visiems padėkoti. O dabar visi nusipelnėme pietų. But... Bet, bet, bet. E, taigi turime ir toliau elgtis drausmeningai. E, Taigi, skanių pietų, pasidžiaukite laisvu laiku ir 12 sugrįžkite į salę.